Kolleginnen und Kollegen. Mėly kolegos ir kolegės, norėčiau jūs visus pasveikinti susirinkus į Žemės ūkio komiteto posėdį. E, šis posėdis e, vyksta šiandien po pietu, o taip pat ir rytoj iš ryto ir po pietų. Aš iš karto siūlyčiau pažvelgti mūsų darbo atvarkę ją visų pirma reikėtų patvirtinti, ar kas nors darbo tvarkiai prieštarauja. Jeigu ne, tai skelbiu, kad darbo tvarkė patvirtinta. Dabar eikime prie antro darbo tvarkės klausimo, tai yra pirmininko pranešimai. Mėly kolegos, kaip visada norėčiau Jūs informuoti, kad mūsų posėdis yra transliuojama internetu tiesiogiai ir šis posėdis viešas. Taip pat posėdė yra užtikrintas vertimas į 16 oficialių ES kalbų. Na, o dabar galime eiti prie dar vieno pranešimo. Jūs tikriausiai jau žinote, kad yra naujas pasiūlymas Dėl vadovų susitikimo jis įvyks ketvirtadienį, bus kalbama apie daugiametę finansų programą. Tikriausiai jau žinote, kad palyginus su Suomijos pasiūlymu, kuris pasirodė praėjusiu metu pabaigoje, e, biudžetas žemės ūkių turėtų būti sumažintas dar 5 milijardais. Ir lyginant su dabartinė finansų programa, tai yra nuo 2014 iki 2020 metų, e, ir beje nebeliks e, jungtinės karalystės, tai reiškia, kad e, biudžetas sumažės 53 milijardais. Taigi, pirmininkaujančio šalies pasiūlymas nepriimtinas neprimtina tai, kas siūloma dėl e, žemės ūkio biudžeto. Tai netitinka ir e, tų aspektų, kurios reikės įgyvendinti žemės ūkio srityje ir kurie siejasi su kitomis e, ES politikos kryptimis. Labai svarbu, kad nevyktų, neatsirastų konkurencija tarp vadinamųjų senų politikos krypčių ir tų vadinamųjų naujų, modernių politikos krypčių. Dėl to e, tik padidėtų susiskaldimas Europos Sąjungoje. Ir dėl to mano ir daugeliu kitų iš jūsų nuomonė neprimtina yra tai, kas parašyta dabartinėme pasiūlyme. Tai tiek būtų pranešimų iš mano pusės ir norėčiau pasiūlyti iš karto eiti prie trečio darbo tvarkės klausimo. Netrukus susipažinsime su prezentacija. Bus kalbama apie triušiukų sveikatą ir gerovę. Europos parlamento prašymų EFSA pateikė, parengė šią prezentaciją norėčiau Jūs informuoti, kad yra precedentinis atvejis, likščiau taip dar nebuvo atsitikę. Mes, Europos parlamentas, pirmą kartą tiesiogiai kreipėmės į EFSA, paprašėme rekomendacijos dėl triušių laikomų ūkiuose gerbuvio. Taip pat uh, Prašėme rekomendacijos ir dėl triušių apsvaiginimo ir paskerdimo. Taigi EFSA pateikė dvi rekomendacijas ir aš iš karto norėčiau suteikti žodį ponui Krits, kuris pristatys abiejų tyrimų rezultatus. Na, o paskui be abejo jūs turėsite galimybę pateikti klausimus. Prezentacijos e, pristatymas truks maždaug 15 minučių. Ponas Krits, žodis jums. Ačiū. Pirmininkė. Paprastai, kaip teisingai pastebėjo pirmininkas, nėra įprasta, kad parlamentas kreiptųsi į EFSA su prašymu atlikti tokius tyrimus, bet esą pasakius, <clears throat> mes visada džiaugiamės jei tik tai yra galimybė pateikti mokslininkų nuomonę ir rekomendacijas, atsižvelgiant į Europos parlamento prašymą. Aišku, tai, ką mes a, išdėstama ataskaitoje, yra tik tai Lietkalnio viršūnė, nes nebejotinai reikia pasitelkti ir kitus ekspertų grupės. Aš <clears throat> pasistengsiu kalbėti kaip galima trumpiau, kad liktų daugiau laiko diskusijai ir nekartosiu to, ką jūs tikriausiai žinote. Taigi bus trumpa įžanga ir paskui pristatysiu mūsų mokslininkų padarytas išvadas, o tada jau galėsime a, diskutuoti. Taigi dabar pirmiausia bendrai. Kiekvienais metais ES E, mėsais naudojama 180 tūkstančių triušių, mėsinių triušių. Ir mes atlikdami tyrimą nustatėme, kad du trečdaliai tų triušių auginami įprastiniuose ūkiuose. Tai yra ūkiai, kur jie e, laiko iki nuo 4 iki 8 tūkstančių e, triušių o tokių triušių, o tokių ūkių yra pakankamai nemažai. Pagrindiniai augintojai yra Prancūzija, Ispanija ir Italija. Todėl faktiškai e, Triušius mėsai augina šios trys pagrindinės šalis. Yra kitos dešimt valstybių narių, kuriuose a, mažiau jau triušių mėsai auginama, tokie kaip pavyzdžiui Niderlandai, Belgija, Vengrija ir kai kurios kitos valstybės narės, kurios na, šiek tiek gerokai atsilieka nuo pagrindinių trijų triušių augintojų. Aišku, mes aiškinomės, kokie yra apsvaiginimo metodai, ilgamžiškumas triušių, kiek yra geros laikymo sąlygos. Faktiškai tai yra dvi nuomonės, nes viena nuomonė yra skirta triušių sveikatai ir geroviai ir kita nuomonė pateikta apie apsvaiginimo metodus. Nebejotinai, kad egzistuoja ES visa gausa gyvūnų gerovės um, taisyklių, bet nėra tokių taisyklių, kurios būtų skirtos kažkokiai konkrečiai gyvūnų rūšiai. Mes pasižiūrėjome, kaip yra auginami triušiai ir kaip su jais elgiamasi, nes mes bandėme atsižvelgti taip pat ir į ekologinių ūkių. Uh, Um, darbą. Dar yra apsvaiginimo metodai ir Europos uh, komisija <clears throat> prašė parengti dar vieną nuomonę. Šiandieną mes jos nepristatysime, bet mūsų tinklalapyje, EFSOS tinklalapyje, jūs galite surasti tą nuomonę. Ir uh, pavyzdžiui, tenai analizuojama, ką daryti susidarius nepaprastai situacijai, kada uh, reikalinga Dar reikia paskersti didesnius um, skaičius um, triušių. Taigi medžiagos yra pakankamai, jūs galėsite su ją susipažinti ir vėliau. Pirmiausia, ką mes darėme, mes bandėme apibriežti atskiras triušių kategorijas, nes labai skirtingos tos kategorijos, kaip matėme, ūkiuose, nes yra, sakysime, triušių veisyba, kai auginami triušiukai maži ir auginami triušiai reproduktoriai. Ir pagrindinės kategorijos, aišku, yra pačios svarbiausios. Tai yra triušiukai, taip pat triušiai veisimui, triušiai mėsai. Triušių laikymo sąlygos. Šiuo atveju svarbu atsižvelgti, ar tai yra įprastinė gamyba, ar tai yra a, siauresnė gamyba, taip vadinama nišinė, a, nišinis auginimas. Neabejotinai, kad maždaug 120 milijonų triušių yra auginami a, pagal įprastinę tradicinę sistemą ir šiuo atveju a, mes galime kalbėti apie tris skirtingas laikymo sąlygas. Tai yra įprastiniai, įprastiniai a, narvai, a, geresnės kokybės narvai ir paaukštinti gardai. Kai kalbame apie nišinę dalį. Tai tada kalbame jau apie gardus ir čia reikia atkreipti dėmesį, ar tai yra tradicinio ūkininkavimo ūkis, tradicinės gamybos ūkis, ar tai yra ekologinis uh, ūkis. Jūs matote čia įprastinius narvus, dažniausiai viename narve laikomi du triušiai ir jie yra šiek tiek, ta erdvė individualiai skirta triušiui yra šiek tiek didesnė nei A4 formato popieriaus lapas, juoms tam paduoda maisto ir taip pat jie turi galimybę atsigerti. Taigi toje narvai yra mažesni, o čia yra geresnės kokybės narvai, jų nuotrauką matote skaidrėje, vėlgi tai irgi yra a, toks vėlinis narvas, bet yra iškelta papildoma platforma padaryta iš a, plastiko, jie daug ilgesni ir taip pat jūs matote, kad yra papildomų dėžučių, kurio, kuriuose laikomi trišiukai. Yra taip pat ir pakelti gardeliai, kurie naudojami. Ir čia svarbiausia tai, kad nėra a, lubų. Narvas yra iš viršaus atviras ir tam tikrų, jeigu reikalinga tam tikrame etape, galima pertvaras taip pat pakelti ir triušiai gali, taip sakant, pabendrauti. Taigi tokie yra pagrindiniai narvų ir gardalių tipai pavyzdžiui, gardaliai, kurie yra pakelti virš grindų, jie labai paplitę Šveicarijoje ir, sakykime, 50 šešiuose ūkiuose, kiek mes ištyrėme, laikoma po maždaug 60 triušių. O jeigu kalbame apie masinę gamybą, tai tada jau triušių, um, laikomų triušių skaičius labai auga. Pakeltuose garduose yra e, e, specialūs lizdai e, triušiukams ir suskirstimas, bet nėra jokių, tiesą pasakius, standartų, kaip laikyti triušius, kokiuose narvuose. Yra iš dalies um, ir taip galima sakyti atviros erdvės teritorijos, kuriuose talpinami narvai ar gardai ir triušiai laikomi um, griname ore, laukia arba netgi jie gali judėti iš patalpos į atvirą aptvarą ir tokių ūkių yra maždaug apie 10 ir kiekviename iš jų apie 200 triušių. Na ir galiausiai reikia paminėti ekologinius ūkius, kai yra naudojami kilnojami vėliniai narvai, kurie perkeliami iš vienos ganyklos vietos į kitą ir yra atskiros vietos lizdams, kad lizdai atskirti yra kaip speciali dėžutė ir triušiai uh, gali būti juose. Tokių ūkių yra apie 50 ir maždaug e, laikoma kiekviename iš jų 50 triušių. Mes analizavome taip pat ir uh, įvairius gerovės ir sveikatos um, aspektus. Pavyzdžiui, jeigu yra apribojamas, apribojamos triušių galimybės judėti ir jie ilgesnį laiką uh, laikomi narve, kuriame nedaug vietos, tai, tai daro neigiamą poveikį ir jų geroviai bei sveikatai. Kita vertus, jeigu, pavyzdžiui, užpakalinės kojos pažeidžiamos dėl to, kad narvai vėliniai, uh, ir gali kilti infekcijos problema ir tai yra labai aktuali problema, nes dažniausiai taip ir pasitaiko. Čia jūs matote, kaip ribojamas triušių judėjimas, triušiai, kaip jūs žinote, yra pakankamai socialūs gyvūnai ir jiems uh, svarbu. Ir jiems uh, svarbu ne tik tai bendrauti, bet taip pat dar svarbu, kad jie turėtų ką graužti. To šie du aspektai nėra kažkokie neįprasti, bet kita vertus, triušiai tikrai turi uh, turėti galimybę judėti, šok, šokinėti, bet um, jų laikymas už, uh, narvuose šiek tiek tai apriboja. Ir e, kokios pasiekmes tokio laikymo o, kyla hepatito rizika, taip pat pažeidžiamas, pažeidžiamos letenos. Atsiranda žaizdos. Parlamento rezoliucijoje sakoma, kad komisijos ataskaitoje apie triušių laikymą e, yra labai nedaug informacijos pateikta. Nereikia pamiršti, 2005 metais dar buvo atliktas kitas tyrimas, bet vis tiek, bet kuriuo atveju duomenų labai trūksta, todėl mes kreipiamės į specialistus, kurie atsiuntė mums medžiagą O jie atliko tyrimą, kuriame dalyvavo 88 respondentai ir panalizavo, o kokie yra su gerovė ir sveikatos apsauga laikymo sąlygų požiūrių susiję aspektai. Taigi, ką mes nustatėme? Jūs matote, kad yra šeši tipai a, jų laikymo vietų ir kuo aukštesnis tulpelis, tuo daugiau neigiamų pasiekmių triušių geroviai ir sveikatai. Įprastiniai narvai, kaip matote, ir tai tikrai neturėtų stebinti, nėra tokie patogus ir nežalingi palyginti su kitais. Ir kita vertus, jeigu palyginsime kitus narvų ir gardų tipus, tai statistikos požiūrių rezultatai beveik tokie patys. Mes taip pat panalizavome triušių auginimo ger ir gerovės sąlygų sąsajas. Ir labai akivaizdžiai tyrimas parodė, kad daug geriau yra naudota pakilėtus gardelius, aptvarus su atviru viršumi ir panaikinamomis, laikinai panaikinamomis pertvaromis. Dabar, kai žiūrime, kokiomis sąlygomis laikomi jaunikliai, tai nebejotinai jauniklių geresni rodikliai, jeigu jie laikomi pakilėtose garduose ir aptvaruose o ne atvirame, aptvertame didesnėme garde. Kodėl? Todėl, kad juos, aišku, reik daug sunkiau kontroliuoti, jeigu jie paleidžiami į erdvesnius aptvarus, esančius už patalpos ribų. Mes taip pat prašėme, kad specialistai įvertintų, kaip triušiai auginami ekologiniuose ūkiuose. Tačiau labai sudėtinga buvo šį darbą atlikti, nes labai įvairios triušio auginimo sistemos naudojamos. Ir specialistai nors bendrai pripažino, kad triušio auginimas ekologiniuose ūkiuose yra geresnis, visgi jie pasiūlė, kad būtų uh, išplečiama triušiams skirta erdvė ir kai jie laikomi atvi, už patalpų ribų atvirame narve, tie nar, e, atvirame aptvare, atsiprašau, tie aptvarai turi būti geriau įrengti, kad um, negrėstų gar, e, grėsmė tapti plėšrūnų aukomis. Dar mes panalizavome ir apsvaiginimo metodus, kurie yra naudojami E, įvertindami visą procedūrą, kada atvežami triušiai, suvaromi į specialiuosius aptvarus ir paskiau yra apsvaiginami prieš skirdimą. Jūs matote, kad narvai e, stovi vienas ant kito ir jie e, triušiai laukia skirdimo būtent ten ten būna iki apsvaiginimo, čia dalis skerdimo procesų ir svarbu atkreipti dėmesį tai, kad tarp apsvaiginimo ir skerdimo laiko trukmė yra apie penkias sekundės. Tai labai gerai, nes visose mokslinėse rekomendacijose tai yra ir rekomenduojama. Yra du apsvaiginimo metodai - elektrinis ir mechaninas. Uh, suvaržant triušių judesius ir rekomenduojama atsižvelgiant į tam tikrus rodiklius, kuriuos galima aiškiai nustatyti, tai yra pavyzdžiui refleksinis reagavimas. Svarbiausia, ką mes rekomenduojame, kad būtų įranga, kuri leidžia nustatyti, ar triušis tinkamai prieš skerdimą buvo apsvaigintas ir jeigu uh, pastebima, kad triušis vis dar yra sąmoningas, tai jį reikia apsvaiginti pakartotinai. Taigi tiek, aš tikriausiai viršiau man skirtą laiką vieną minutę, bet manau, kad klausimams ir atsakymams liks pakankamai laiko dabar. Ponas Krits, labai ačiū už tai, kad pristatėte e, dviejų tyrimų rezultatus. Uh, Žinau, kad yra kolegų, kurie norėtų pateikti klausimų. Aš siūlyčiau leisti visiems pasisakyti po pusantros minutės. E, Pane Gilar visų pirma. Muchas gracias. Gracias a la EPSA por esta presentación. Labai ačiū. Ačiū EPSA už tyrimų pristatymus. Aš visada pasitikiu EPSOS nuomonėmis, ar kalbėtume apie gyvūnų gerovę, ar e, geniškai modifikuotus organizmus, ar ką kitą. Kaip jau girdėjome, Ispanija yra viena didžiausių e, triušienos augintojų ir taip pat yra pionierė taikant gyvūnų gerovės iniciatyvas. Agentūros nustatė tam, tikras, tam tikras galimybės gerinti situaciją, bet aš noriu pasakyti apie Ispanijos pažangą kai sumažinta antibiotikų naudojimas ir ženklinimo sistemos peržiūros. Aišku, kad auginimas narveliuose yra sena problema. Reikia bandyti suderinti pelningumą su gyvūnų gerove. Ir aš norėčiau, kad mes pasižiūrėtume, kas daroma kaimininėse šalyse, pavyzdžiui, Maroke, kaip žinote, jie pakartotinai naudoja tas, tuos narvelius, kurių nebegalime naudoti Europoje ir po to eksportuoja gyvūnus, kurių gerovės sąlygos, tiesą sakant, gana skiriasi nuo mūsų. Ačiū. Panas Poreik. Ačiū, pirmininkė. ES yra antra pagal dydį triušienos gamintoje po Kinijos pasaulyje. Kaip sakėte, valstybės narės su, išaugina 180 milijonų triušių mėsai. EPSOS ataskaitoje judėjimo apribojimai identifikuojant kaip vienas svarbiausių problemų. Dauguma jų auginama mažose narveliuose, kur erdvės yra mažiau negu kad vienas slavas popieriaus. Tačiau tyrinkai, tyrimai rodo, kad neužtektų pa, uždrausti tokius narvelius. Reikia taip pat riboti ir tų praturtintų narvelių naudojimą. Reikia įdėkti veiksmingus reglamentus, kad būtų sumažintas patiriamas skausmas ir sužeidimai. Ir apskritai, ar galima iš viso triušio auginamas praturtintuose narveliuose laikyti kaip atitinkamą e, atitinkančią jų auginimą įprastinėse narveliuose. Jūsų nuomonė tai taip yra ar ne? Ačiū toliau, pana Hazenkam. Ačiū pirmininkė, ačiū EFSA už pristatymą. Aš buvau sukrėsta paskaičius pranešimą apie triušių gerovę Europos ūkiuose ir man kelia nerima jų situacija po jūsų e, studijos pristatymų. Todėl turiu keletą klausimų. Ar galite patvirtinti, kad e, triušių gerovė Europos ūkiuose e, yra negera ir 10 procentų gyvūnų miršta kad gyvūnai laikomi narvaliuose patiria sužeidimus ir jų e, kojos yra žaizdotos. Ar galite patvirtinti, kad susirgę triušiai e, nužudomi, nukertant galvas, e, ar ties jie elektrą nužudomi, arba tiesiog trenkiant juos į sieną? Ar galite patvirtinti, kad netgi skerdyklose gyvūnų gerovė nėra garantuojama, nors tos skerdyklos specializuojasi tokia, tokios e, e, skerdimo procedūros taikymu. Aš uždaviau savo klausimą komisijos nariui Vačiachovskijai, bet negavau atsakymo kol kas. Aš norėčiau sužinoti, kokia yra komisijos pozicija taip pat. Ar, pavyzdžiui, komisija ketina imtis veiksmų, kaip buvo sakoma mūsų rezoliucijoje. Dabartinė situacija yra neprimtina. Ar sutinkate, kad pats laikas nutraukti tą narvų amžių ir išleisti tuos vargšus gyvūnėlius į laisvę. Ačiū, kolegė Vyno. Labai ačiū EFSA už šią prezentaciją. Tiesą sakant, tikrai esu šokiruota, ypač dėl transportavimo metodų. Ir mano pirmas klausimas būtų štai, koks ar yra kokiu nors taisykliu dėl to, kaip reikėtų transportuoti triušius Tai tikrai svarbu, kad e, triušiai transporto metu nenukentėtų. Kiek supratau, e, daug problemų kyla dėl suvaržytos triušių judėjimo laisvės. Buvo siūlyta iš viso uždrausti narvus, yra ir atitinkama piliečių iniciatyva. Ir aš noriu pasiteirauti, ar po to, kai buvo atlikti šie tyrimai ir gauti aiškus rezultatai. Ar komisija yra pasirengusi galų gale uždrausti triušius laikyti narveliuose? Dank, Labai ačiū. EFSA sėdi. E, EFSOS atstovai sėdi priekė, ne komisijos atstovai. Ta norėjau patikslinti dabar kolega Gerero. Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, kad jeigu naudoja intensyvaus auginimo sistemas, tai gyvūnų gerovės ten nėra, tai visiškai aišku. Aš norėčiau tiesiog suprasti EFSOS vertinimą. Dėl e, naudojimo gamybos ir auginimo metodo. Ką reikėtų daryti, kad užtikrintume, kad kiekviena sistema, kuri naudojama triušių auginimui, būtų mažiau brutali negu naudojamos dabartinės sistemos? Mano šalis, Portugalija ir turbūt Ispanija taip pat deda tam tikras pastangas užtikrinti gyvūnų gerovę platesniu mastu. Man atrodo, kad Ispanija yra tokios gamybos epicentras ir turbūt turėtų dėti daugiau pastangų, kad e, tos sistemas būtų gerinamos. Pana Sander, ačiū, pana Pirmke, ačiū EFSAI už tuos paaiškinimus, kurie labai konkretus. Norėčiau užduoti tris klausimus. Pirmasis, jūs sakėte, kad buvo sunku gauti informaciją. Ar galite pasakyti, kodėl? susidūrėte su tokiamis problemomis, ten gaunant duomenis. Antras klausimas. Dėl auginimo sąlygo jūs kalbėjote apie penkias gamintojas šalis. Iš esmės, ar matote kokį nors skirtumų tarp e, skirtingų valstybių narių? Ir paskutinis klausimas. Kalbėjote apie didžiausias penkias šalis gamintojas. Kadangi nedaug tų šalių yra, ar trys. Taigi, ar tai pateisina jūsų nuomonę konkretaus teisės akto rengime, ar galime tiesiog remtis dabartiniais teisės aktais? Aš, pavyzdžiui, norėčiau pasakyti, kad visai neseniai lankiausi savo šalyje pas ūkininkus, mačiau jaunų ūkininkų, kurie pradeda ūkininkauti ir daug pastangų deda užtikrinti gyvūnų gerovę. Ir man atrodo, kad tai yra labai prasminga. Danke, Frau Kollegin. Labai ačiū toliau, e, kolegė Neuchel. Labai ačiū. EFSA padarė savo išvadas ir svarbu e, pabrėžti, kad e, triušiams gyventi prasniuose narvuose yra blogai. Taigi nieko kito nebelieka, kaip tik pagerinti jų padėtį. Mes žinome, kad jiems dabar blogai. Mes tai žinojome ir prieš porą metų, kai siekiame reglamento dėl triušių gerovės, dėja tas pasiūlymas buvo atmestas. Dabar e, e, Europos agentūra aiškiai parodė, kad reikia imtis veiksmų. Dabar triušių padėtis Europoje yra bloga ir aš kreipiuosi visus kolegas Žemės ūkio komitete. Uh, reikėtų šią temą dar kartą e, įtraukti mūsų darbo atvarkę tam, kad galėtumėm imtis ateityje tinkamų veiksmų. Dėkoju toliau, pane Gilera. Ačiū pirmininkė. Dėkoju EFSOS atstovui, kad jis pristatė studijas, kurios yra puikios, manau. Akivaizdu, turint tokią problemą kaip ši, tai galima pasakyti, kad yra daug dezinformacijos ir melo, nes žmonėms tokias rytis nėra žinoma. Ir nemažai mano kolegų žino, kaip e, auginami triušiai tik iš televizijos, bet aš esu iš regiono, kur yra auginami triušiai ir gyvūnų gerovės rytyje tikrai pažangos yra daug. Ir antimikrobinio atsparumo prasme reikia atminti, kad tai yra maži gyvūnai ir labai sunku be antibiotikų kovoti su lygomis. Tačiau reikia dėti pastangas gerinti situaciją ir tokie reikalavimai kyla ir iš visos visuomenės galinti gyvūnų gerovę visų rūšių atžvilgių. Aš manau, kad pasiekta daug pažangos ir nesutinku su kolegomis, kurie sako, kad tai yra didžiulė problema, nes manau, kad jie tikrai nežino viso vaizdo, kaip, kokia yra situacija. Jie mato tik, yra matę tik nuotraukas ir televizijos galbūt kadrus. Norėčiau paklausti konkrečiai. Sakėte, kad atlikote apžvalgą E, su kokiais ūkiais dirbote, ar lankėtės konkrečiose ūkiuose. Ir e, informacija, jūs sakėte, trūksta. Man atrodo, kad Žemės ūkio ministerija turi tos informacijos, ar tai buvo prekybos ministerija. Ponas David. Na. Aš manau, kad mes neturime tikslo uždrausti triušių auginimą ir veisimą. Tiesiog norime pagerinti sąlygas ūkiuose. Kokie, kokiu turėtumėte pozityvių pasiūlymų tokiems ūkiams? Taip pat reikia nepamiršti ir ekonominio aspekto, nes ūkiai turi būti juk na, ekonomiškai pelningi, o pirkėjams svarbu, kad e, ta, ta triušiena būtų prieinama. Ir kitas klausimas, yra daug e, mažų ūkininkų, kurie naudoja mažesnius aptvarėlius, mažus aptarus, ar komis, na, manote, kad komisija turėtų reguliuoti ir tų mažų ūkių e, funkcionavimą? Labai ačiū. Daugiau niekas pasisakyti nenori tai tuomet galime pereiti prie atsakymų etapo. Gal prieš tai dar suteikčiau žodį e, komisijai. Pane Kirsten von Hagen, prašom komisiją. Ačiū, laba diena visiems. Na, Mes nesame pasirengę atsakyti jūsų klausimus, atvykome čia tam, kad jūs išklausytumėme. Neturiu gavusi įgaliojimą atsakinėti jūsų klausimus, neturiu tam mandato, tačiau mus tema tikrai labai domina ir aš visas e, jūsų pastabas e, perduosiu savo viršienybei. Ačiū komisijai. Pone Noichel, negaliu aš jums dabar dar kartą suteikti žodžio nes e, komisija sakė, nes nėra mandato, komisijos atstovė negali atsakyti jūsų klausimus, ji gali tik tais primti domėn dabar vykstančią diskusiją ir perduoti jūsų pastabas. Reikėtų su tuo susitaikyti. Dabar galime pereiti prie atsakymų etapo. E, suteiksiu žodį EFSA atstovams. Uh, Galbūt e, ponas Krits ar ponia Kandijanė atsakysi klausimus. Taip, tikrai pabandysime, bet atleiskite, jeigu neatsakysiu visus klausimus, jie nepatenka į EFSA mandatą, jie yra susiję su teisėkura. Na, kalbant apie teisėkurą, akivaizdu, kad reikia atskirti galės. EFSA yra rizikos vertinimo agentūra. Taigi, Mes e, galime atsakyti jūsų klausimus, tačiau e, galime pateikti ir rekomendacijas, tačiau be jokios abejonės neturime jokių įgaliojimų teikti teisėje kuros pasiūlymų. Tai yra e, vykdančiosios valdžios institucijos prerogatyva. Aš užsirašiau jūsų klausimus ir tikiuosi, kad juos galiu sugrupuoti. Visų pirma, pats sudėtingiausias klausimas dėl intensyvaus žemės ūkio. Nekyla jokių abejonių, kuo intensyvesnė žemės ūkio veikla, tuo pasiekiamas e, didesnis pelnas, bet nebūtinai. Ir to didesnis susirūpinimas kyla dėl e, gyvūnų gerovės, e, ji labiausiai pažydžiama kalbama apie prieinamumo kaštų prasme, pelningumą ir taip toliau, ne EFSA turi priimti sprendimus šioje srityje bet be abejo, kad ir apie kokią rūšį kalbėtumėm, jeigu gyvūnas yra auginamas ūkėje, jisai perimamas iš savo e, natūralios gamtinės aplinkos ir tai gali turėti neįgiamų pasiekmių. Dabar kalbant apie gerbuvį, gerovę, buvo pateiktas labai konkretus klausimas dėl tų geresnių praturtintų narvų ir ar tokie narvai taip pat turėtų būti uždrausti. Mes kalbėjome ir apie tos pakeltus narvus, ne visi, ne, nebūtinai jie yra praturtinti, pagerinti. Ir tokie narvai padaro mažiausiai neigiamų pasiekmių triušiams. Tie praturtinti, e, pagerinti narvai yra geresni negu kad maž, ma, maži įprasti narvai. Tai jokių būdų nereiškia, kad tokie narvai yra idealūs. Tačiau jie padaro netokias neigiamas pasiekmes triušiams. Toliau buvo pateiktas klausimas dėl to 10 procentų nenormalaus elgesio. Uh, Taip pat buvo teirautasi, iš kur mes gavome informacijos, buvo paminėta ir Žemės ūkio ministerija. Žemės ūkio ministerija neturi e, informacijos apie tai, kiek gyvūnų miršta kokiuose ūkiuose. Mes tokios informacijos negalėjome gauti. Taigi kalbėjomės su ekspertais, veterinarais, kurie specializuojasi triušių auginimo srityje, kurie vyksta į triušių auginimo ūkius. Mes kalbėjome su tokiais ekspertais, atlikome jų apklausą darydami išvadas, taip pat atlikome statistinę analizę ir būtent dėl to tokius rezultatus gavome. Ir tikriausiai e, niekas nenustebo, kad patys blogiausi narvai triušiams yra tie maži narveliai, kur jų veiksmų laisvė labai ribojama. Bet mes neturime konkrečių skaičių, e, Iš tikrųjų, e, daug kas priklauso nuo sistemos, nuo ūkio. Galiu Jūs patikinti, kad jokioje sistemoje. Ar galiu Jūs patikinti, kad tokių duomenų niekada nebus? Ne, negaliu. Galbūt e, vienose ūkiuose triušių mirs daugiau, kitur mažiau. Taip pat buvo kalbėta apie transportą, transportavimo taisyklės, ar jos egzistuoja? Ne iš esmės jų nėra. Dėl narvų uždraudimo. Taip, mums ta iniciatyva žinome, žinoma, mes nesėdime užsidarę kažkur tai bokšte, žinome, kad yra ta piliečių iniciatyva dėl narvų uždraudimo. bet šiuo metu e, mes negalime pateikti savo rekomendacijų šią srityje. Taip pat buvo teirautasi dėl gamybos metodų ir antimikrobinio atsparumo. Čia pasakyčiau keletą dalykų. Europos komisija buvo pateikusi ataskaitą Dėl antimikrobinio atsparumo ten nurodyta, kad padėtis valstybėse narėse skiriasi. Mes į tai dar daugiau nesigiliname, nes mūsų nebuvo, ištirt, nebuvo prašta ištirti antimikrobinio atsparumo klausimą. Bet iš tikrųjų reikėtų pasigilinti gyvūnų sveikatos klausimą. Jeigu uh, būtų sumažintas antimikrobinis e, atsparumas, kad ir apie kokią gyvūnų rūšį mes kalbame, tai turėtų naudos ir mums, žmonėms. Dėl teisės aktų, kad ir kaip norėčiau atsakyti, negaliu, neturiu tokių įgaliojimų, tai nepatenka į mūsų kompetencijos rytį. EFSA negali teikti rekomendacijų teisėje kros rytyje. Dėl informacijos jau atsakiau, dėl gyvūnų gerovės galėčiau pritarti tam, kas sakė, kad įprasniai narvai yra blogi. Tikriausiai pane Nohral sakė taip. Ir iš tikrųjų tokie narvai yra blogesni negu kad kitokie. Ta liudija ir mūsų statistiniai duomenys. Iš tikrųjų egzistuoja didžiulis skirtumas tarp, tarp narvų. Uh, Ko gero tiek iš mano pusės. Manau, kad sureagavau į daugelį pastabų. Galbūt kolegė Denis dar norėtų ką nors pridurti. Um, was... Ačiū. Buvo klausimas apie informacijos gavimo galimybės, kiek buvo sudėtinga gauti informacijos. Aišku, viskas priklausė nuo dalyvaujančių respondentų ir galiu pasakyti, kad pirmiausia, Europoje yra labai įvairios sistemos, todėl labai sunku buvo a, sugrupuoti jas į tas šešias sistemas. Mūsų atliktas dokumentas skelbiamas anglų kalba, mes tiesiog neturim galimybių jį išversti raštu į visas oficialiasias ES kalbas o anglų kalba todėl, kad viskas priklauso nuo dalyvavusių respondentų. Ir pavyzdžiui, sakysime, ūkininkai, kurie buvo apklausiami, jų buvo netiek daug, nes galų gale jiems sudėtinga bendrauta buvo, a, būtų anglų kalba, tokių tikrai yra. Kitas dalykas, kad klausimino, kai kurie klausimai buvo labai detalūs, labai smulkus ir <clears throat> buvo prašoma pavyzdžiui nurodyti tam tikrų atvejų dažnį pasikartojimą ir tai reiškia, kad respondentas turi turėti statistinių duomenų, kuriuos nebūtinai renka patys ūkininkai. Taigi viena informacija atkeliavo iš apklaustų asmenų, kita informacija atkeliavo iš mūsų apsilankimų. Dar dalį informacijos pateikė pats e, triušių auginimo sektorius ir, aišku, ūkininkai. Na ir aš praleidau vieną klausimą, nes buvo klausimas apie, ar tikrai egzistuoja skirtumai tarp valstybių narių. Atsakyti galiu trumpai. Taip nes valstybių narių ir teisės aktai skirtingai reglamentuoja šį sektorių, galų gale yra skirtingos triušio auginimo tradicijos, nes, sakysime, septyniose valstybėse narėse yra e, auginami liesesni triušiai, tai pavadinkime, kitose valstybėse narėse jų auginimo trukmė yra ilgesnė, nes ten rinkoje uh, pageidaujama geriau nupenėtų triušių. Taip, kitas dalykas, kad nepriklausomai nuo sistemų skirtumo, triušienos eksportas vis tik auga. Ir labai stengiamasi, pavyzdžiui, kai kuriais atvejais, kaip galima greičiau triušius nupenėti ir kuo e, artis, atstumu gabenti, jie staigiai užauginami ir tada skerdžiami. Pavyzdžiui, Prancūzijoje laikoma apie 28,5 milijonų triušių, o Ispanijoje maždaug 24, 49 atsiprašau, milijonai triušių, Italijoje apie 24 milijonus. Labai ačiū, dar trys kolegos norėtų pasitikslinti, užduoti papildomų klausimų. Po pusę minutės, prašom. Aš noriu užduoti labai konkretų klausimą. Kiek yra tokių ūkių, kurie dalyvavo jūsų apklausoje. Jūs sakėte, kad klausimynas buvo išplatintas anglų kalba, bet pavyzdžiui, sakysime, Ispanijoje ir Prancūzijoje įdomu, kiek ir ką jums atsakė, nes e, klausimino pateikimas anglų kalba jau savaime reiškia, kad e, dalyvių skaičius bus mažesnis. Pavyzdžiui, kaip buvo Ispanijoje, pane Hausing. Ačiū, pane pirmininkė. Aš klausiau apie skerdimą pačiose ūkiuose. Jūs neatsakėte. Nes e, pristatydami tyrimą jūs kalbėjote apie skerdimą skerdyklose. Bet noriu pakartoti klausimą, ar tikrai ūkiuose e, yra ir tokios praktikos, kad tiesiog žirklėmis kerpamos triušių galvos arba yra triušių galva suknežinama metant jį į sieną ir panašiai. Labai ačiū, dėkoju už tai, kad ir aš galiu pateikti papildomą klausimą. Atidžiai visko klausiausi ir noriu pasiteirauti dėl tų kalbinių aspektų. Jūs sakėte, kad tikrai ne visi supranta angliškai. Kalbėjote apie uh, ūkininkus ir taip pat um, ūkininkų patarėjus arba pramonės sektoriaus patarėjai. Kas tai yra? Nelabai supratau, apie kokius specialistus jūs ten kalbėjot. Labai ačiū. Gal galite trumpai atsakyti ir šiuos paskutinius tris klausimus. Okay, first uh, about the survey, um, because it was the last question. Na, kągi, gal aš atsakysiu kalbėsiu pirmiausia ir pradėsiu nuo paskutinio klausimo. Tiesą pasakius, instrukcijos buvo išverstos į italų, ispanų ir į prancūzų kalbą. Turiu galvoje instrukcijas, kaip pildyti klausimimą. Bet pats klausimynas buvo uh, anglų kalba parengtas. Taigi tie respondentai, kurie dalyvavo apklausose, turėjo galimybę, vadovaudamiesi pildymo instrukciją, užpildyti klausimyną anglų kalba. Dabar dėl pramonės atstovų, pramonės specialistų, kurie pateikė informaciją. Na tai buvo, sakysime, narvų gamintojai arba aptvarų gamintojai, gardalių gamintojai Mes taip pat rinkome informaciją iš pašarų gamintojų ir aišku ūkių. Ir dar pamiršau pasakyti, kad labai daugelis respondentų buvo um, universitetuose dirbantis mokslininkai. Dabar uh, statistiniai duomenės ir pirmiausia Ispanija. Aš dėja su savimi nepasėmiau tokių duomenų, man reikėtų pirmiausia pasitikslinti, bet mes tikrai jums per kitas dvi savaitės galėsime atsiųsti informacijos kurios jūs pageidaujate. Ir jei leisite, aš dabar įsiterpsiu apie a, triušių skerdimą ūkiuose. Apgailestauju bet negaliu patvirtinti nieko kad tokie metodai naudojami. Turiu galvoje tuos metodus, kuriuos jūs minėjote, nes iš tiesų tokių metodų skirdimo nereglamentuoja jokie teisės aktai. O veterinarijos gydytojai gal ir turi galimybių kontroliuoti ar sustabdyti e, tokią praktiką. Tačiau, kai kalbame apie triušio auginimą mėsai, tai gal ko gero dažniau sutinkama, sutinkami triušiai su traumuota galva, kaukolė, bet tai gali nutikti dėl įvairių priežasčių, o ar kaukolės suknežinimas yra vienas iš skerdimo metodų pačiose ūkiuose. Negaliu patvirtinti tokio dalyko, nes nereikia pamiršti, kad mes šiuo atveju kalbame apie <clears throat> gana intensyvų triušių auginimų. Ir aišku, dar buvo klausimas apie pramonės sektoriaus specialistus kurie dalyvavo ar patarėjus mes e, pirmiausia susisiekėme su oficialiais veterinarijos atstovais ir e, prašėme jų patarimo, e, su kokiais specialistais susijusi su triušio auginimu ūkiuose galėtume susisiekti, nes tokių specialistų yra tam sektorijoje, pavyzdžiui, kurie turi daug žinių apie paukštininkystę ar keulių auginimą. Uh, Ir a, turiu pasakyti, kad mes, a, aišku, irgi a, atsargiai vertinome atsakymus dėl to, kad nebūtų pateikiama iš ankstinės nuostatomis grindžiama nuomonė, bet mes klausėme labai konkrečių klausimų. Mus domino poveikis a, triušio geroviai ir sveikat, geroviai, a, kokios a, jų laikymo sąlygos daro vienokį ar kitokį poveikį. A, ir būtent aiškindamėsi visus atsakymus prie, padarėme savo išvadas. Pirmininkas. Labai ačiū, priartėme prie šio darbo tvarkės klausimo pabaigos. Labai ačiū EFSA, ačiū abiems jos atstovams už prezentaciją ir pateiktus atsakymus. E, poniai Aguilerai, dar vėliau bus patiktas rašto atsakymas apie Ispanijos situaciją. Labai ačiū, dabar galime eiti prie kito darbo atvarkės klausimo. Kalbėsime apie gamintojų organizacijas. Buvo atliktas e, tyrimas apie e, gamintojų organizacijas, turime tyrimo rezultatus. Ponas Skenel iš E, komisijos pas mus atvyko. Jau matau, kad jis eina į priekį, sėdasi. Kaip žinia, komisija praėjusiu metu spalio mėnesį paskelbė tyrimą, kur kalbama apie tai, kaip geriausia būtų informuoti gamintojų organizacijas, kaip joms padėti. Uh, 17, 2017 metais buvo pradėtas tyrimas, jis truko 15 mėnesių. Intercadia International e, grupė prašė tokį tyrimą atlikti. Tiksliau, ta grupė atliko tą tyrimą, taip pat dalyvavo ir nepriklausomi ekspertai. Ir iš karto norėčiau suteikti žodį ponui Skenel, prašau pristatyti e, šio tyrimo rezultatus. Galite kalbėti 10-15 minučių, pristatyti tyrimą, o tada e, perėsime prie klausimų, prašom. Uh, you, uh... Ačiū, ponia pirminkė. Uh, šis tyrimas buvo atliktas dėl to, kad parlamentas to paprašė. Tai buvo bandamasis projektas su jūsų paroma parengtas ir komisija iš savo pusės melai jį suringė. Tai yra labai naudingas papildomas darbas šalia to darbo, kuris buvo vykdomas žemės ūkio rinkų darbo grupės. Ir turbūt pamenate, e, kad turėjome progos nagrinėti jūsų pranešimus plenarinėje sesijoje skirtų žemės ūkiui ir reikia galvoti apie tai, kaip ūkinti ūkininko poziciją maisto grandinėje. Ir žemės ūkio darbo grupė identifikavo tris kelius Kaip tai padaryti? Pirmiausia, nesažingos prekybos praktikos direktyvoje matyti dalykai. Antra, didesnis skaidrumas maisto grandinėje. Ir trečias dalykas, gamintojų organizacijų vaidmens stiprinimas ir ūkininkų e, vaidmens stiprinimas tų organizacijų viduje. Taigi šis tyrimas e, yra labai savalaikis šiame kontekste. <clears throat> E, ir jis e, atitinka ir laukiama komunikato dėl e, e, žemės ūkio nuo ūkio iki virtuvės, iki stalo. Čia mes nepatikėme jokių politikos rekomendacijų, bet patikėme labai gerą analizę apie tai, tai kaip egzistuoja gamintojų organizacijos, kokiuose sektoriuose, kas sudaro jų narius, stipriosios ir silpnosios pusės, ir priežastis, kodėl ūkininkai e, tampa e, organizacijų nariais arba ne. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir keletas e, skaičių, kurie naudingi ir galima pateikti jūsų dėmesį. Pirmiausia, yra daugiau kaip 40 tūkstančių gamintojų organizacijų ES. Maždaug per pusę kooperatyvų ir gamintojų organizacijų. Mažiau negu 10 procentų yra pripažintos gamintojų organizacijos e, CMO reglamento kontekste, bendrosios rinkos organizavimo reglamento kontekste. Yra labai didelio skirtumo e, tarp valstybinarių, kiek kokios yra organizacijos. 70 procentų visų organizacijų yra 14 valstybės narėse - Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje ir Italijoje sektoriai, kuriuose jos, kurios jos dirba, varijuoja labai smarkiai. Pavyzdžiui, daugiau kaip pusė visų garbinių organizacijų yra vaisių daržovių sektoriai. Bet jų yra taip pat iš esmės visose sektoriuose, kurie pripažįstami pagal BRO, e, skaitant ir alkoholio gaminimą iš žemės ūkio produkcijos. Daugiausia, kaip sakiau, vaisių ir daržovių sektorėje, bet ir kitose sektoriuose - pieno produktuose, kviečių produktuose, alyvalėjus, cukraus sektoriuje ir taip toliau. Ir jas reikia vertinti bendro maisto tiekimo grandinės kontekste. Ir aš grįšiu dar prie ūkininkų vaidmens maisto grandinėje. Iš esmės situacija yra tokia, kai 10 milijonų maždaug ūkių yra ES ir daugia, dažniausiai tai yra individualūs ūkiai, kurie susidarė su labai koncentruotų gamybos ir žmonės prekybos sektoriumi. 10 milijonų apačioje graninės, o viršuje labai koncentruota gamybos ir mažmenės prekybos e, sektorius. Ir aišku, graninės viršuje yra 500 milijonų vartotojų. Vartotojų, gamintojų organizacijų vaidmuo yra būtent stiprinti ūkininkų poziciją šioje maisto tiekimo grandinėje. Ir šiame kontekste Šioje ataskaitoje identifikuojama nauda, kurią duoda gamintojo organizacijos. Pirmiausia, praktikoje, nes nariai gauna didesnę kainą už savo produktus negu nesantis organizacijų nariais. Ir tai atspindi gamintojų organizacijų jėgą tose sektoriuose, kurie yra ryškus ir, ir e, turi tam tikrų aspektų, kurios teikia tam tikrą pranašumą. Pavyzdžiui, Prancūzijoje pomidorų sektorius yra labai koncentruotas gamintojų organizacijos prasme ir tai iš dalies atspindi ir didesnėmis pomidorų kainomis Prancūzijoje negu kitose valstybės narėse. Ta pati galima pasakyti apie kitas valstybės narėse, kai kalbame apie obolius. E, Obolių gamintojai tose šalyse gauna didesnę kainą. Kita nauda yra masto ekonomika, tai turėtų būti akivaizdu, kuo daugiau narių, tuo, kuo didesnė organizacija, tuo daugiau galima panaudoti tai savo naudai. Perkant ir prekes bei paslaugas nariams, parduodant prekes, organizuojant ūkio nu, derliaus nuėmimą, paskirstimą, saugojimą, panaudojant paslaugų teikimą iš kitų pusių, subjektų pusės. Na ir pripažintos gamintojų organizacijos, aišku, geriau susidaroja ir su krizėmis, nes čia svarbi ir masto ekonomika ir dažnai jos sugeba pasiūlyti ir draugimo paslaugas, savišalpos fondus, kad e, sumažintų blogo dirbliaus ar e, lygų e, proveržio žalą padarytą jų nariams. Na ir vaisių ir daržovių sektorijoje svarbu, aišku, taip pat užtikrinti mažesnės licencijavimo kainas. Daugelis vaisių daržovių e, yra, priklauso tam tikroms rušims, pavyzdžiui, pinkleidį obolys. Jeigu nori auginti tokius obolius, tau reikia licenzijos. Ir daug lengviau tą licenziją gauti ir yra pigiau, jeigu tai daroma per gamintojų organizaciją, o ne individualiai. Na ir šiame kontekste reikia nepamiršti to dalyko, kad kartais gamintojų organizacijos E, joms priskiriama antikonkurencinė praktika, bet tyrimas aiškiai rodo, kad labai dažnai apskritai jos yra konkurencingos, tose konkuruoja su tais sektoriais, kurios nepriklauso gamintojų organizacijoms. Ir tai yra naudinga vartotojams, nes ūkininkai gauna geresnę kainą už produktus, o vartotojai gauna geresnės kokybės ir geresnės vertės produktus. Tai yra naudinga abiems pusėms. Be šių pranašumų yra kitų priežasčių, dėl ko reikalingos organizacijos, jeigu jos pripažįstamos e, ES, tai yra jiems netaikomus kai kurios konkurencinės nuostatos pagal BRO reglamentą ir sutartis. Joms geriau pasiekti ES finansavimą, ypač per sektorinės programas, pavyzdžiui, skirtas vaisiams ir daržovėms. Taip pat joms naudinga aiškesnė stipresnė pozicija kompetentingų institucijų atžvilgių, pavyzdžiui, kalbant apie geografinės nuorodas ir taip toliau. Aišku, yra ir neigiamų aspektų, jeigu esi gamintojų organizacijos narys, tai išdėsma ir ataskaitoje, tai kainuoja, aišku, kainuoja turėti gamintojų organizaciją, e, jas turi finansuoti E, patys nariai, mokėdami mokestį kažkokią rinkliavą, e, atskiri gamintojų organizacijos nariai gali prarasti tam tikrą autonomiją. Daugeliui e, tai per didelė kaina, daugelis ūkininkų nori veikti individualiais, savo iniciatyva yra, aišku, tam tikra perkelimo kaina. Uh, uh, E, organizacijos nori turėti savo nariais e, tokius e, produktyvius ūkius. Na, aišku, kad kai turime mažiau produktyvų ūkių, tai jų naštą iš dalies padengia produktyvesni ūkiai. Na ir aišku, dėl to kartais atsiranda tam tikro konservatyvizmo valdymo struktūroje, taikant verslo modelius tam tikrus gamintų organizacijose. Na ir be to, naujesnėse valstybės narėse ypač yra ir istorijos dar problema. Ataskaitoje pažymime, pažymime kad, pavyzdžiui, nėra gamintų organizacijų Latvijoje, Lietuvoje ar Estijoje. Ir mažai gana jų yra Lenkijoje. Viena iš priežasčių yra komunizmo patirtis, kuomet gamintojų organizacijos buvo tapatinamos su kolektyvizmu ir autonomijos trūkumu atskiriems nariams. Tyrime taip pat e, išdėstomos sėkmės veiksniai geriausiai veikiančių gamintojų organizacijų atžvilgių. Dauguma tų dalykų yra susijęs su tais pranašumais, kuriuos minėjau anksčiau. Dar keletas dalykų, e, kurias galėčiau paminėti, tai yra masto ekonomika e, visų pirma. Kuo esi didesnis, tuo, turiu, tuo, tuo, tuo, tuo, tuo daugiau galimybių yra panaudoti svorį, svertus. Antras dalykas yra narių vienodumas. Jeigu nariai yra daugiau mažiau, mažiau vienodo dydžio ir struktūros, tai tai yra pranašumas palyginti su organizacija, kurio nariai yra labai dideli arba labai maži ir dėl to gali atsirasti daug įtampos viduje. Galimybė gauti kapitalo labai svarbus veiksnys, ypač toms organizacijoms, kurios E, įrodė, kad gali dirbti sėkmingai. Tada jų ambicijos padidėjo, jos nori investuoti daugiau, o tai reikalauja kapitalo. Ir kai kuriuose valstybės narėse lengviau to kapitalo gauti negu kitose. E, valdymo struktūra ir valdymo stiprumas, vėlgi e, gamintojo organizacijai reikia gerų santykių tarp vadovybės ir atskirų narių. Tai reikia bendros vizijos, kokia kryptimi organizacija turėtų eiti. Kartais šie dalykai veikia vienose organizacijose geriau, kitose blogiau. Na ir galiausiai svarbus e, veiksmės veiksnys yra e, investicijos į tyrimus ir naujoves. Gamintojų organizacijos turi būti pakankamai ambicingos, turi ieškoti naujų galimybių ir investuoti į naujus produktus, naują rinkodarą ir taip toliau. Ir paskutinis dalykas, kas yra svarbus, kalbant apie gamintojų organizacijas ir vietą maisto grandinėje, tai yra kiti elementai. Būtent e, gamyba ir mažminė prekyba. E, čia sakoma, kad santykiai tarp gamintojų organizacijų ir gamintojų bei e, pardavėjų nėra antagonizmas būtinai. Jie gali puikiai bendradarbiauti dažnai mažmeninės prekybos ir gamintojų atstovai nori dažniausiai dirbti su gamintojų organizacijomis, nes tuomet gauna geresnės garantijas dėl saugos, kokybės, atsakamumo. Jeigu tu esi mažmeninkas, tai tu tiektum pirminygę pirkimų iš vienos organizacijos, o ne iš kelių atskirų gamintojų. Nes dirbti su 20 gamintojų e, yra sunkiau. Jeigu dirbi su viena organizacija, tai santykiai yra daug aiškesni. Ir e, paprasčiau yra dirbti tiesiog. Panašiai, dabar ne vieno kontekste, kas yra dar svarbu, jeigu paklausimėt kokio mažmeninko, tai pamatysi, kad jie daugiau dėmesio skiria vietos gamintojams, nacionaliams gamintojams. Taigi, jeigu perki iš vietos organizacijų, gamintojų organizacijų, gauni geresnės garantijas, didesnį profilį susijusiu su vietos gamintojais, vietos regionu, valstybė nare ir dėl tos priežasties mažmenininkai dažnai yra linkę dirbti su gamintojų organizacijomis. Tiek iš mano pusės, pane pirmininkė, aš mielai atsakysiu jūs klausimus. Ja, vielen <clears throat> Dank. Labai ačiū gerbiamas direktoriaus Kenel už tai, kad pristatėte šio bandomojo projekto rezultatus. Kai kurie kolegos dar nori pateikti klausimų. Aš siūlyčiau kalbėti po pusantros minutės. Pradėkime nuo kolegės Aguilar. Ačiū, pirmininkė. Labai Ačiū ponui Skenil už tai, kad jis pristatė tyrimo rezultatus. Labai svarbu atlikti tyrimus dėl gamintojo organizacijų padėties. Kuo geresnė gamintojo organizacijų padėtis, tuo e, geresnė ir toje pačioje grandinėje esančių ūkininkų padėtis. Ispanijoje daugelis gamintojų organizacijų vadinasi kooperatyvais, bet e, iš tikrųjų uh, ir jų padėtį reikėtų pagerinti. Visų pirma, reikėtų e, patobulinti, pagerinti pripažinimo sąlygas. Gamintojų organizacijos yra tarsi tokios įmonės, kurios orientuojasi į produktų pateikimą į rinką. Tokias organizacijas reikia skatinti. Taip pat e, ir pačius e, kooperatyvus, pačias gamintų organizacijas reikėtų e, skatinti burtis tam, kad dar labiau pagerėtų ūkininkų padėtis. Dėkoju toliau kolegė Tomašič. Ačiū pirmininkė. Kalbant apie gamintojo organizacijas ir gamintojo organizacijų asociacijas, jos padėjo sustiprinti ūkininkų pozicijas e, maisto produktų teikimo grandinėje iš, dėl tokių organizacijų pagerėjo ir kitų e, grandinės dalyvių bei vietos bendruomenių padėtis. Bet e, kai kurie ūkininkai dar nežino, kokios naudos atneštų dalyvavimas e, gamintojo organizacijose, taigi juos reikėtų informuoti. Ir aš noriu pasiteirauti, ar tyrimo metu paaiškėjo, kad yra kažkokių tai kliučių ūkininkams, kurie nori prisijungti prie gamintojo organizacijų. Uh, ir ar komisija kažką darys tam, kad būtų skatinama prisijungti prie e, gamintojo organizacijų. Ponas Jurgil. Organizacji producentów oraz innych form organizowania się producentów, mając na uwadze wzmacnianie. Ačiū pirmininkė. Dėl gamintojų organizacijų būtina atsižvelgti į tai, kad būtų stiprinama e, e, ūkininkų organizacijų narių padėtis. Gamintų organizacijų narių padėtis. Taip pat e, reikėtų ir paramos gamintojų organizacijoms yra valstybių narių, kur tokioms pripažintoms gamintojų organizacijoms teikia pagalbą. Ir e, įdomu, ar e, tinkamumo finansuoti kriterijai bus plečiami. Galbūt vienas iš tokių kriterijų būtų bendradarbiavimas su kitomis gamintojų organizacijomis. Lenkija buvo pateikusi tokį prašymą. reikėtų užtikrinti, kad gamintojų organizacijų asociacijos būtų pripažįstamos. Tai atitiktų ir nacionalinius įstatymus dėl kooperatyvų, asociacijų, tai pradė, paskatintų, tai pagerintų ir ūkininkų padėtį rinkoje. gamintų organizacijoms tokiu būdu būtų lengviau pasinaudoti vairiomis BŽUP priemonėmis. Tai taip pat atitiktų ir mano minėto reglamento nuostatas. Tai mano klausimas būtų štai koks. Ar komisija ir taryba užtikrins didesnį E, lankstumą tam, kad pripažintų bendradarbiavimą tarp įvairių gamintų organizacijų. Pane Afran. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti už prezentaciją. Ačiū už tai, kad buvo pristatytas e, šis klausimas. Jis be galo įdomus. Buvo paminėtos ir gamintų organizacijų asociacijos. asociacijos kurios e, e, turėtų apsaugoti ūkininkus šiais neramiais laikais. Aš esu pranešėja, parengusi pranešimą apie konkurencingumo politiką. Darau viską, kad ūkininkai būtų geriau apsaugoti. Man taip pat labai rūpi, kad gamintojų organizacijos būtų įtrauktos į konkurencingumo politiką. Ir dar norėčiau pridurti štai ką valstybėse narėse padėtis skiriasi. Kartais tik 10 procentų tokių organizacijų yra pripažintos. Kaip Jūs manote, ar čia būtų galima užtikrinti didesnę harmonizaciją, nes kitaip kai kuriuose valstybėse narėse bus tokių ūkininkų, kurie negalės pasinaudoti gamintų organizacijų teikiamais privalumais. Taip pat mane domina, ką darys komisija tam, kad E, e, ūkininkus informuotų apie gamintojų organizacijų teikiamus privalumus. Jūs minėjote ir finansinius aspektus ir aš norėčiau sužinoti, ką ketina daryti komisija dėl Europos teisingumo teismo sprendimo. Europos teisingumo teismas nurodė, kad bendra žemės ūkio politika e, turėtų būti koncentruota ties konkurencingumo politika. Euh, merci, euh, prezident, merci pour euh, cette prezentation. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti už šią labai aiškę prezentaciją apie e, tai, kaip gamintų organizacijos gali užtikrinti, jog ūkininkai gaus pajamas. Svarbu, kad tokios organizacijos būtų steigiamas, nes jiems, jiems tenka labai svarbus e, e, vaidmuo maisto produktų grandinėje. Dabar, e, dabartame e, teisės akte yra kalbama apie pagalbą gamintų organizacijoms, bet tarkim krizės metu e, pagalba tokioms organizacijoms yra ribojama. 225 straipsnė nurodyta, kad negalima pažeisti bendros rinkos funkcionavimo, bet ūkininkai dėl to susirūpinę, ką tai reiškia jų konkurencingumai, ką galėtumėm daryti, kad e, e, būtų supaprastinta gamintojų organizacijų padėtis. Merci, prezident, et merci pour cette. Ačiū, pane pirmininkė, ačiū už pristatymą temos. Jūs kalbėjote apie bendrosios žemės ūkio politikos finansavimą pirmininką pačioje mūsų posėdžio pradžioje ir pasiuntėte nerimą keliančią žinę. O kalbant apie gamintojų organizacijas, tai mes turime daryti viską, ką galima, kad būtų naujoviškai veikiama ir kad gamintojų organizacijos įgytų daugiau galių būtų stipresnės visoje maisto grandinėje, bet man įdomu sužinoti, o ką galvoja komisija, kokiu jūs imatės priemonių užtikrinančių geresnį gamintojų organizacijų pripažinimą, nes jis svarbus, bet tai turi būti lanksti procedūra konkurencijos taisyklių atveju. Mes visi. Mes turime atsakomybę ir prieš gamintojus, e, e, siekiant, kad jų organizacijos būtų kaip galima našesnės. Labai ačiū. Aš esu iš tokio regiono, kur yra gamintojų organizacijų, kurios e, į rinką teikia daug vaisių. Ir jūs esate teisus. E, tų organizacijų veikimo modelis yra veiksmingas, bet jis pasteisino tik dalyje Europos ir ypač vaisių ir daržovis rytyje. Maždaug 50 procentų e, visų vaisių ir daržovių į rinką Europoje patenka per gamintojų organizacijas ar BŽUP reformoje yra kažkoks naujas modelis, kuris e, e, padėtų perkelti vaisių ir daržovių sektorį egzistuojantį gamintų organizacijų modelį ir į kitas sritis. 3 e, procentų tikrai nepakaktų tam finansuoti. tam, kad užtikrintumėm, jog ir kitose sektorėse atsirastų tiek gamintų organizacijų, kaip vaisių ir daržovių sektorėje. Pana Sandra, ačiū pirmininkė, ačiū direktoriau už jūsų pateiktą informaciją. Norėčiau užduoti du klausimus. Komisija mums siūlo e, šių reformų, kurios vykdomas kontekste, pridėti papildomą etapą, demokratizuojant veiklos programas, vaisių daržovių sektorius ir pritaikyti kitiems sektoriams tas taisyklės taryboje, diskusijoje vyksta apie bendradarbiavimo kooperacijos lankstumo numatymą, kad būtų galima jiems pasina, gamintojams pasinaudoti ES fondais. Kokia yra jūsų nuomonė dėl tų e, veiklos programų vykdymo ir jų taikymo e, gamintojams, gamintojų organizacijoms? Antras klausimas Žinome, kad tik 8 procentai gamintojų organizacijų yra pripažįstamos Europoje ir kad tai yra stabdys, nes jie bijo prarasti autonomiją. Ir šioje diskusijoje e, reikėtų pagalvoti, kokios yra priemonės, kurios galėtų supaprastinti e, tas e, sąlygas gamintojų organizacijų pripažinimui ir na, paskatinti jų dalyvavimą organizacijose. Kolega Viner. Labai ačiū. Norėčiau padėkoti už tokio, tokio įdomaus tyrimo prezentaciją. Ačiū už tai, kad kalbėjote apie gamintų organizacijų privalumus, kiek aš supratau, kuo panašesnės įmonės, ūkiai, tuo veiksmingiau gali veikti gamintų organizacijos bet noriu pasiteirauti, ar jūs gilinatės į atskirų ūkių autonomiją ir ar kai kuriems ūkininkams e, ir nebūtų naudinga dalyvauti gamintų organizacijose. Ačiū. Toliau e, kolega Rysel. Dank u wel, voorzitter. En ook eh, heel veel dank. Ačiū, ponė pirmininkė ir noriu padėkoti ponui Skenil už tokią išstamę studiją ir suintrigavusi informacijos pristatymą, nes e, tikrai labai svarbu ūkininkams turėti tokias organizacijas, jos gali sustiprinti ūkininkų pozicijas visoje maisto grandinėje, bei taip pat gaminti organizacijos padeda geriau koncentruoti darbą, todėl nemažai dėmesio buvo skiriama gamintų organizacijoms. Kita vertus, pavyzdžiui, Niderlanduose stebiu e, visiškai kitokią priešingą tendenciją. 17 metais mūsųse veikia nuo 11 iki maždaug 11 gamintų organizacijų vaisių ir daržovių sektoriuje. Tačiau jų skaičius pradėjo mažėti ir girdėjau, kad taip vyksta dėl to, kad nerimaujama dėl reglamentavimo, e, nėra teisinio iškumo, yra pakankamai daug e, rizikos veiksnių su kuriais susiduria gamintojų organizacijos. Todėl noriu paklausti, ar jūs pripažįstate, kad tokia tendencija egzistuoja, o gal komisija tikrai norėtų peržiūrėti galiojančius teisės aktus, juos patikslinti, kad teisinių požiūrių taisyklės būtų aiškesnės ir gamintojų organizacijos būtų labiau tikros dėl ateities. Ačiū toliau, ponė Algidė Jėlį. Ačiū komisijai už Ačiū komisijai už tokią įdomų e, tyrimo rezultatų prezentaciją. Turiu porą klausimų. Kokias rekomendacijas jūs pateiksite šio bandomojo projekto pagrindu? Kaip valstybės narės galėtų skatinti tokias gamintų organizacijas? Jūs pats minėjote, kad tarp valstybių narių padėtis e, labai skiriasi. Be abejo, padėtį galima patobulinti. Tam tas potencialas egzistuoja tam, kad gamintų organizacijos taptų konkurencingos. Antras klausimas susijęs su nauja bendraja žemės ūkio politika. Europos komisija numatė, kad tam tikras biudžeto procentinis dydis turėtų būti skirtas inovacijoms. Ar jūs manote, kad gamintojų organizacijos sugebėtų gauti tokį finansavimą. Jūs sakėte, kad e, kyla problemų dėl galimybės gauti finansavimą, kapitalą. Kaip gamintojų organizacijos e, galėtų gauti tą finansavimą e, inovacijoms? Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad jeigu gamintojų organizacijos tinkamai uh, suorganizuotos, tai tada jos nebejotinai gali padaryti poveikį padėčiai rinkoje. Bent jau taip yra mūsų Ispanijoje vaisių ir daržovių rinkoje. Bet vienas iš dalykų, kuris užtikrina sėkmingą gamintų organizacijų veiklą, tai a, bendras prekybos organizavimas ir produkcijos reklama bei skatinimas. Ar jums netrodo, kad tuo pačiu kita vertus dėl to gali nukentėti gamintų organizacijos, nes vaisių ir daržovių sektoriuje lygiai taip pat veikia ir koopera, kooperatyvai, kurie patys reklamuoja ir skatina pirkti savo narių produkciją. Taigi atsiranda tam tikras iškraipimas rinkoje, o tie, kurie iš tiesų perka produkciją, yra labai aiški grupė. Be to, gamintų organizacijos gali būti netokios skaitlingos narystės požiūrių kaip kooperatyvai ir tada, aišku, jų konkurencingumas bus kur kas menkesnis Kaip galima užtikrinti, kad gamintojų organizacijos tikrai veiktų partnerystės e, principų vadovaudomas ir nekonkuruotų bereikalingai? Ačiū pirmininkė, aš esu iš Austrijos, o Austrija yra viena iš tų šalių, e, kuriuose yra ko gero viena iš didžiausių e, maisto gamintojų organizacijų. Uh, mūsų šalyje apie 84 procentus rinkos e, valdo trys e, svarbiausi, didžiausi priekybos tinklai. Taigi viskas sustokta praktiškai vienose rankose, tai takoja kainą dažniausiai neįgiamai. Mūsų ūkininkai savo, uh, už savo aukštos kokybės produktus gauna netokį jau didelį atlygį. Uh, gamintojų organizacijų ir jų asociacijų vaidmuo gali būti labai svarbus vertės sukūrimo grandinėje. Tai užtikrintų aukštesnės, geresnės kainas, taip pat ir mažesnė rizika. Noriu pasiteirauti. Jūs sakėte, jog mažiau negu 10 procentų gamintojų organizacijų yra oficialiai pripažintos. Kodėl tiek mažai, kodėl tik 10 procentų? O antras klausimas štai koks kokias paskatas mes galėtumėm arba turėtumėm teikti tam, kad gamintojų organizacijų padaugėtų ir kad uh, padėtis būtų naudingesnė ūkininkams. Ačiū. Kolegin Šnaider. Ja, vielen Dank. Uh, Pane Šnaider, labai Ačiū už Jūsų uh, prezentaciją apie gamintojų organizacijas. Noriu šio to pasiteirauti. Jūs sakėte, kad gamintų organizacijos turėtų stiprinti ūkininkų padėti rinkoje ir užtikrinti jiems didesnį atlygį. Noriu pastirauti, ar turite konkrečių faktų, skaičių, duomenų apie tai, kad tie ūkininkai, kurie priklauso gamintojų organizacijoms, gauna didesnį atlygį, jeigu taip, kokiose sritise, už kokius produktus. Ačiū. Vielen Dank, Frau Kollegin Katain. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä, tästä selvityksestä. Pane Katai, ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti už suteiktą informaciją gamintojų organizacijos. Tokiose šalise, kaip kad, pavyzdžiui, Suomija, gana intensyviai veikia, e, e, tarkim, tokiose sritise kaip miškininkystė, jaunieji ūkininkai dažnai į organizacijas būrėsi, bet mes visus ūkininkus turėtumėm paskatinti tai daryti ir kyla klausimas, kaip konkrečiai, ką mes turėtumėm daryti, ką jaunieji ūkininkai sako, ko jiems reikia tam, kad jie e, dar e, veiksmingiau organizuotųsi, burtųsi organizacijas. svarbiausias e, faktas, svarbiausia paskata tikriausiai yra aukštesnis pajamų lygis. Dabar dėl nesažiningos praktikos. Dėl nesažiningos praktikos padėtis, konkurencinė padėtis iškraipyta. Jūs kalbėjote apie decentralizaciją. Suomijoje yra institucijų, kurios atlieka kontrolės funkciją. Uh, šioje srityje ir kurie, kurios e, nori įveikti šią problemą. Ar jūs ir toliau plėtosite šią sistemą ir tuomet kyla klausimas, kaip gamintojų organizacijos galėtų taip pat prie to prisidėti, ką jos galėtų padaryti tam, kad pagerėtų e, ūkininkų padėtis. Kolegė Fredhenova, prašom. Hezké odpoledne, děkuji, pane předsedo. Labadiena visiems. <clears throat> Noriu padėkoti už labai įdomų medžiagos pristatymą ir informaciją apie šį projektą. Atstovauju Čekijai, buvusiai po komunistiniai šaliai ir tuo tarpu ūkininkai, ypač smulkus ūkininkai, Jų elgesys rodo, kad e, ypač smulkus ūkininkai nepasirengia burtis į organizacijas ir tam yra aišku priežasčių. Aš suprantu, kad jūs kalbate apie skirtingas e, situacijas valstybėse narėse, bet visgi noriu paklausti, ar jums pavyko nustatyti, kokie argumentai galėtų įtikinti ūkininkus burtis į gamintojų organizacijas? Uh, arba bent jau galvoti apie tai, nes nebejotinai, kad smulkus ūkininkai palyginti su stambiais nukenčia įvairiais požiūriais. Ačiū. Dėkoju. Aš norėčiau e, sužinoti, ar jūs galvojate apie e, riziką smulkiesiems gamintojams, ar uh, E, juos gamintų organizacijos tiesiog neįsirps tam, kad padidėtų jų narių skaičius ir paskui tiesiog pamirš. Taigi galbūt reikėtų kažkaip tai siekti apginti smulkiuosius ūkininkus. Na ir e, dar e, viena rizika, kurią gali patirti platintojai. Kalbant apie turiuomenį e, tuos platintojus, kurie palaiko ryšius su stambiaisiais e, e, prekiautais. Ar platintojai tiesiog nebandys pasislėpti už gamintų organizacijos pečių ir dar kartą tiesiog išnaudoti ūkininkus? Labai ačiū. Jau buvo pateikta daug klausimų. Norėčiau suteikti žodį direktoriui Skenel, kad į tuos klausimus atsakytų. Dešimt minučių, prašom. You, okay. Ačiū, pirmininkai, tikrai daug uždavėte klausimų, pasistengsiu atsakyti. Bet keletas klausimų susiję buvo su didesnėmis skatinimo jungtis į organizacijas priemonėmis. Tiesą pasakius, komisija labai nenorėtų tiesiogiai kištis. Egzistuoja bendrosios rinkos organizavimo reglamentas, tai jisai nustato tokią bendro pobūdžio sistemą, be kita ko ir prisideda prie prie geresnių konkurencijos sąlygų sudarimo. Aišku, vaisių ir daržovų sektorius yra šiek tiek išskirtinis ir nebejotinai e, jame dirbantis ūkininkai gali burtis nebūtinai gaminti organizacijas, bet ir kooperatyvus. Tiesą pasakius, skaičiai gal ir nedžiugina, nes mažiau nei 10 procentų mūsų ūkininkų yra susivienyje bet tas skaičius po truputį auga. Aš manau, kad neturėtume mes vien tik tai galvoti, kad būtina būtinai uh, burtis į tas organizacijas ir jas labai vienareikšmiškai vertinti. Taip yra smulkių gamintų organizacijos, e, yra stambių ūkininkų organizacijos, jos veikia visoje Europoje ir vargu ar procesą galėtume labai stipriai paska, paskatinti, nes galutinėme rezultate pats ūkininkas ar ūkininkė priima sprendimą įstoti ar neįstoti į kažkokią tai organizaciją. Ir mes, kada svastome šios dalykus su valstybėmis narėmis, stengiamės atsižvelgti valstybių narių pageidavimą, palikti joms veikimo laisvės, kad jos galėtų pasirinkti tą modelį, kuris labiausiai uh, tinka joms, ar tai būtų sektorinės programos ir regioninės programos. Čia aš nekalbu apie vaisių ir daržovių sektorių, bet yra dar vienas dalykas, tai um, organizacijų uh, veiklos programos, nes jeigu siūloma uh, savišalpų kasų modelis, tai tai gali būti patraukliau ūkininkams negu kai jis nesiūlomas. Yra įvairiausių tokių uh, E, organizacijų siūlomų priemonių, kurios gali paskatinti ūkininkus prisijungti. Tačiau dar ką noriu pasakyti, kad ypač praeitėje dažnai e, gamintojų organizacijos sugebėdavo gauti tiesioginę paramą. Ja gaudavo ne ūkininkai, o gamintojų organizacijos, nes e, buvo laikomasi tokios nuostatos, kad e, nebereikia ūkininkų atskirai remti, visa tai gali būti paskirstoma per gamintų organizacijas. Tai tikrai ne tas modelis, kuriuo mes vadovavomės praeitįje arba vadovausimės ateityje, bet jis egzistuoja, pavyzdžiui, jungtinėse valstijose. Taip pat e, klausėte, kiek reikėtų įvertinti, E, konkurencinės sąlygas pagal BRO galiojantį reglamentą ir pagal naująją žemės ūkio bendrą, bendrąją žemės ūkio politiką. Aišku, svarbiausia yra suteikti ir ūkininkams, ir a, e, gamintoms pakankamai daug galimybių, be kitako ir pasinau, galimybių pasinaudoti įvairiomis išimtimis, kurios suteiktos. Mes pasiekėme Šio to labai detaliai aš čia nekomentuosiu konkurencijos dalykų, bet sąžiningos prekybos taisyklės tikrai pasiteisino, tada labai gerai ir komisija bendradarbiavo su parlamentu ir iš esmės pasiūlymas buvo analizuojamas tik vienerius metus ir labai greitai buvo patvirtintas tiek tarybos, tiek Europos parlamento. Manau, kad tai puikus darbo rezultatas. Ir kita vertus, jis rodo, kad e, jeigu parlamentas nori stiprinti ūkininkų poziciją ir jų galimybę e, dėrėti su mažmeniniais tinklais, tai reikėtų gal ir aktyviau veikti, nes bet kuriuo atveju ne viskas e, yra reglamentuojama virš valstybiniais teisės aktais, yra direktyvos jos perkeliamos į nacionalinę teisę. O kaip tai yra padaroma, tai jau kitas klausimas. Todėl reikėtų gal žiūrėti, kaip e, direktyvų turinys perkeliamas. Kartais jis perkeliamas į nacionalinę teisę labai nenoriai. Būna atveju, kada viskas vyksta sparčiai, arba bent jau kai kurios valstybės narės tai daro, pavyzdžiui, Ispanija. Dabartiniu metu joje vyksta labai gyva diskusija apie atskirų ūkininkų e, vaidmenį maisto grandinėje ir kiek reikia stiprinti individualių ūkininkų pozicijas. Atkreipiamas dėmesys į visas e, taisyklės, įskaitant ir tas, kad direktyvose dažnai e, vadovaujamas deminimis taisykle. Tai yra minimalių sąlygų nustatymo taisykle, bet įmanoma valstybei nariai ir griežtinti tas sąlygas. Tai yra eiti toliau. Suteikti, pavyzdžiui, daugiau lankstumo saugant ir tai yra sandėliuojant ir parduodant ar perkant alyvų aliejų ir e, visai sėkmingai pritaikyti modelį, kuris tinka savo šalyje. Yra, pavyzdžiui, ir tokių teisinių nuostatų, kurios jau pasiteisino praeitėje, bet nebūtinai. Todėl, kai peržiūrimas teisės aktas, labai kruopšiai stengiamas įvertinti kiekvienos taisyklės galiojimą ir naudingumą. <clears throat> bet dėl ūkininkų jungimosi ir organizacijų patvirtinimo. Uh, tai mes pastebėjome, kad e, yra tokia problema, ypač ji būdinga Lenkijai. Kooperatyvai gali būti patvirtinti ir pripažinti kaip gamintojų organizacijos. Ir dabar grįšiu prie to, ką sakė Niderlandai, kad e, atskiri ūkininkai um, išstoja iš gamintojų organizacijų ir ar tai nėra reglamentavimo problema. Nu gal ir taip, bet komisija visgi mano, kad viskas priklauso nuo to, e, kaip yra aiškinamos vienos ar kitos taisyklės. Beje, e, tas e, tai, taisyklių aiškinimo momentas yra labai aktualus Niderlanduose. Pavyzdžiui, kiek, sakysime, smulkus ūkininkai gali savarankiškai veikti be gamintojų organizacijų pagalbos, nes pavyzdžiui, Niderlanduose yra nustatytas tam tikras net procentas, iki 35 procentų savo produkcijos jie gali patys tiesiogiai parduoti. Taigi reikia pasižiūrėti, kaip tos taisyklės veikia ir kokios jos yra. Na, manau, kad aš gal jau ilgokai kalbėjau ir labai tikiuosi, kad nepraleidau ne vieno klausimo. Kolegė Agilera. Ačiū, ponė pirmininkė noriu užduoti vieną tokį konkretų klausimą. Kokia problema jūsų nuomona galėtų kilti Ispanijoje alyvų alyvmedžių alyvų aliejaus sektoriuje, jeigu Ispanija pereis prie didesnio savi reguliavimo ar nesiras e, problemų, ar, pavyzdžiui, komisija nepaprieštaraus didesniam savireguliavimui. Kita kalbėtoja. Pirmininkė, aš labai atsiprašau, kad pavėlavau, bet turėjau būti kitame posėdėje, kuriame buvo svarstomi biudžeto klausimai. Ir mum, man rūpi vienas labai aktuolus klausimas daug ir intensyviai dirbome paskutiniaisiais mėnesiais. Ir akivaizdu, kad komisija taps e, tokiu koordinuojančiu centru, derindama valstybių narių darbą. Ir aš manau, kad būtent komisija, e, kai mes kalbame apie perkelimą nacionalinę teisę, pirmiausiai e, turi užtikrinti, kad tai būtų padaryta kokybiškai. Tai labai svarbu nes nacionaliniai teisės aktai būtent ir suteikia tam tikro išskirtinumo kai kuriems gamintojams ar tai prekeiviams. Jeigu daugiau klausimų nėra, tai gal direktorius galėtų trumpai tuos klausimus atsakyti. Na, grįšiu prie to, ką sakė De Castro. Taip, yra du tokie dalykai susiję su valstybių narių galimybė e, norais perkelti teisės aktus į nacionalinę teisę. Taip yra aš pirmiausia štai kas. Valstybės narės pačios nustato, kokia institucija bus atsakinga už e, konkurencinių sąlygų laikymasi, atsižvelgdama į konkrečią direktyvą. Tačiau bet kuriuo atveju pati valstybė narė turi priimti sprendimus ir mes turime elgtis apdairiai kad e, mūsų įsikišimas šiuo atveju paskiriant priežiūros instituciją nebūtų e, vertinamas itin neigiamai, nes tikrai valstybė narė pati geriausiai žino, kokia iš konkurencijos ryties institucija galėtų geriausiai veikti nes kiekvienos valstybės narės institucinė sąranga yra skirtinga Ir ne visada kažkoks nurodymas yra geras dalykas. Kita vertus, valstybės narės nuolatos keičiasi informacija su mumis ir mes sugebėjome įsiaiškinti labai daug valstybių narių sistemoms būdingų aspektų ir stebime, kad pasiekta labai neblogos pažangos dėl ponios Agrieros pastabos dėl galimų problemų Ispanijoje. Na, šiuo atveju turėčiau labai atsargiai formuluoti mintį, todėl kad taip jau mes analizuojame situaciją, tačiau kitas dalykas, mums reikia informacijos, kad galėtume priimti sprendimą. Ypač šiuo atveju tai aktualu, kadangi uh, yra e, visiškai naujoviškai taikoma taisyklė. Ir Ispanijos valdžios institucijos turi pateikti konkrečių įrodymų, kurie bus e, komisijai, tai yra Žemės ūkio generaliniam direktoratui priimtini. Ir nebejotinai sistema, galima patvirtinti, jeigu, to, jeigu sistema nedaro neigiamo poveikio rinkai, kainoms, galimybei veikti, nes 209 straipsnis neveltui egzistuoja baro dokumente. Ir, ir mes nebejotinai prieš priimdami sprendimą turėsime išanalizuoti viską. Labai ačiū, tai galime tuo ir baigti svarstyti ketvirtą darbo tvarkės klausimą. Einame prie penktojo. Vėl mums prireiks direktoriaus Kenel, nes kalbėsime apie e, deleguotą aktą, papildantį reglamentą 1308-2013. Taip pat kalbėsime apie importo ir eksporto kvotas dėl licenzijų taip pat kaip papildyti reglamentą 1306-2013. E, kalbėsime, tai reglamentas dėl muitų tarifų. Tema sudėtinga, bet ir įdomi. Mes turime įvairių klausimų, dėl to iš karto norėčiau vėl suteikti žodį ponui Skenel. Prašom. Uh, thank you, Mr. Chair. I think when we last discussed. Uh... Ačiū pirmininkė, aš manau, kad taip. Paskutinį kartą šio klausimu kalbėjomės, tai buvo praėjusiu metu vasarį. Ir uh, jums pasirodė, kad komisija skuba priimti šį deleguotąjį aktą ir mes naudojamės galimybę tuo, dėl to, kad buvo parlamento kadencijos pabaiga ir mes patikinome jūs, kad uh, taip nėra kad mes neskubame ir kad jis nebus tvirtinamas komisijos darbo pabaigoje ir taip ir buvo. Bet šių metų spalio mėnesį, praėjus keliams mėnesiams, kai pradėjo dirbti naujos kadencijos parlamentas, mes galiausiai patvirtiname atitinkamą įgyvendinimą ir deleguotą į reglamentą po ilgų diskusijų ir darybų su valstybės narėmis konsultacijų su kitais subjektais ir diskusijų šiame komitete. Manau, kad būtent tai atspindi abiejų reglamentų svarbą. Na ir galiausiai deleguotas reglamentas pateiktas tarybai ir parlamentui ir dabar jums spręsti, ar jūs prieštarausite ar ne. Na, komisija norėtų, aišku, kad neprieštarautumėte, nes tai labai svarbus pasiūlymas jis yra pateisinamas to išsamaus, išsamaus peržiūro procesas dėl esamo tarifinių kvotų tvarkos. Noriu trumpai rezumuoti motyvus šiems dviems reglamentams parengti. Pirmiausia, turėjome ir dabar tebe turime labai sudėtingą sistemą, kai egzistuoja 39 reglamentai dėl šių tarifų ir kvotų, tai labai sunku įgyvendinti, nes nuolat skundžiasi valstybės narės dėl tų problemų. Lisbonizacijos procese buvo svarbu racionalizuoti e, visą struktūrą, ją supaprastinti ir parengti bendrą gyvendinimo reglamentą ir deleguotą į reglamentą. Ir šiame kontekste mes pasinaudojame progą kad supaprastintume ir suderintume esamas nuostatas. Ir išlaikyti pakankamą lankstumą, kai turime reikalų su atskiraus sektoriaus aplinkybėmis. Vištien, paukštiena nėra tas pats, kas jautiena, ar cukrus, kiekvienas turi savo uh, charakteristikas ir tai turi atsispindėti tarifų kvotų tvarkoje. Taip pat reikia atsižvelgti tarptautinius konkrečius įsipareigojimus susijusius su konkrečiais sustarimais. Ir turim, taip pat norėjome tą progą pagerinti esamos sistemos skaidrumą. Žinoma, turint 39 e, reglamentus, viskas yra labai neskaidru. Mes norėjome visą procesą pateikti aiškiau ir suteikti daugiau galimybių realiems operatoriams ir bendrovėms, kurios prekiauja produktais, geriau išnaudoti šitų TRQ galimybės. Dėl pačių tarifų ir kvotų, apie ką kalbėjomės praėjusį vasarį, tai svarbu pabrėžti, kad šis deleguotasis ir gyvenimo reglamentai nepadidina nei vienu gramu atitinkamų produktų importo. Jie yra skirti administraciniams nuostatams, administruojant šios tarifų kvotas. Yra iš viso 500 tarifinių kvotų, dauguma 355 administruojamos. E, e, tuo pagrindu, kaip sakoma, kas pirmas, tas aptarnavimas, kas pirmesnis, tas greitesnis. Yra nepakankamai išnaudojimų, bet yra dar 145 tarifinės kvotos, kurios gyvenamos pagal analizę sistemą Agri e, direktorate. Dauguma jų išnaudojamas daugiau negu yra kvotų, nes jos patrauklios, nes kainų skirtumai ES ir pasaulio rinkose yra gana didelis. Jeigu turi licenciją importuoti tos produktus, tai, tai duoda didelį pelną. Taigi, pagal esamą tvarką labai dažnai yra daug prašymų iš atitinkamų sektorių. Ir tai yra daugiausia paukštienos mėsos sektorius, bet taip pat ir jautiena, cukrus, alyvo aliejus, e, ryžiai taip pat. Dar vienas dalykas, kurį reikia patikslinti, ir apie tai kalbėjomės taip pat praėjusiu metu vasarį, tarifinės kvotos turi iš esmės apsaugoti Europos rinkas ir sugriežtinti patekimą į rinką. Ir mes suprantame, kad reikia apsaugoti mūsų pačių gamintojus, įskaitant ir nuo importo. Bet dėl jums žinomų priežasčių dėl prekybos sustartimų kartais reikia padaryti nuolaidų ir mes bandome, kad tos nuolaidos būtų minimalios, kad saugotume mūsų gadinto, gamintojus, o tai daroma, daroma per tarifinės kvotas. Dėl naujų deleguotojo ir gyvenimo reglamentų nuostatų norėčiau pabrėžti dar keletą aspektų. Vienas yra įrodymas dėl prekybos nuostatą. Įrodymai dėl prekybos nuostatą. Mes norime užtikrinti, kad realūs prekiautojai galėtų pasinaudoti šiomis tarifinėmis kvotomis. Taigi e, prašymo teikėjai turi įrodyti, kad e, jie iš tikrųjų yra prekiautojai. Jie turi pateikti įrodymų, kad jie importuoja ir eksportuoja. Nu, taip pat dar vienas svarbus veikstys - nuostatos dėl taip vadinimų referencinių kiekių. Tai yra kiekis, kurį gali gauti kad gautum importo licenciją, jis priklausys nuo istorinių duomenų per ankstesnį dviejų metų laikotarpį. Ir dar viena naujovė, e, reikalaujant valstybėms narėms, kurios susidurė su didelė administracinė našta, buvo LORI sistema - licenzija, operatorius, registracija ir identifikacija. Tokia santrumpa. E, siekiant užtikrinti, kad tik tai tikri prekybininkai, operatoriai, registruotos bendrovės galėtų pasinaudoti šią sistemą ir nebūtų pernelyg didelio dubliavimuose. Noriu priminti Jums dar kartą, kad pagal esamą sistemą kai kurios tarifinės kvotos susilaukia labai daug prašymų ir tie kiekiai kurių prašoma viršė šimtą kartų esamus kiekius. Taigi mes sukuriame daug tokių bendrovių, kurios e, įsisteigė tam tik tai, kad gautų licenciją ir po to jas parduotų kitiems. Mes norime sustabdyti tokią, tokį procesą. Na ir pabaigai mes puikiai suprantame, ypač turint galvoje praėjusio vasario diskusijas, kad e, procesas vyko konsultuojant su valstybėmis narėmis, daug buvo diskutuojama su kitais subjektais, įskaitant į tą grįžtamosios informacijos mechanizmą, kai buvo pateikti pradiniai projektai reglamentų, suteikiant subjektams kitiems pateikti savo nuomonės, į kurios buvo atsižvelgiama. Aš ne šiaip savo tai sakau, ne tai, kad mes juos paskaitome ir numetame į šoną. Fundamentaliai buvo įtraukta pakeitimų į šios reglamentus kad būtų sprendžiami klausimai, kurie buvo keliami, nors buvo ir prieštaringų reikalavimų, aišku, visi nebus laimingi, bet mes esame įstikinę, kad dėjome tikrai daug pastangų tam. Ir sukūrėme realių galimybių mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes didžiausia kritika buvo ta, kad jos buvo diskriminuojamos, mes manome priešingai, dabar MVI įvairiose valstybės narėse turės veiksmingą galimybę prašyti licenzijų. Praeitėje iš esmės prašymai buvo stalti tik keliose valstybės narėse, įskaitant Junktinėje karalystę, kuri dabar jau išstojo pagal naują sistemą. MBI iš visų valstybių norėjų turės daug daugiau galimybių teikti savo prašymus. Aš e, čia ir sustosiu, nes susitikinęs, kad bus klausimų. Labai Ačiū už tai, kad pristatėte pasiūlymus dėl deleguotojų aktų. Panašu, kad niekas neturi klausimų. Stebėtina. Štai kolegė Sander kažką dar norėtų pasakyti. Prašom. Turiu klausimą. Ačiū. Tiesa, kad šis tekstas yra geresnis palyginti su e, dabartinė situacija. Visgi tai yra tai tekstas, kuris yra kritikuojamas, ypač mėsos perdirbimo sektoriaus apskritai. E, jie mano, kad šie pasiūlymai apsimeta supaprastinimu tam, kad sumažintų e, tarifinių kvotų veiksmingumą, e, ypač kai kalbam apie jautrius sektorius. Ir taip dėrybų gale perdodama trečiųjų šalių dauginansavimus bendrovėms. Jūs pats minėjote bendros rinkos organizavimo išimtis importuotojams į ES. Taigi, todėl norėčiau išgirsti jūsų, ar turite atsakymų į tokius nuogastavimus ir e, norėčiau priminti komisijai dėl šio teksto e, tam tikro budrumo reikėtų gyventinant pirmaisiais metais e, šios reglamentus, nes mūsų siekti, kad tikslai, kurie iškelti reformų, mm, reformoms, turi būtų pasiekti. Ir jeigu taip ne, tai, tai nepasvirtintų, reikėtų reaguoti labai skubiai. Gerusin. Labai ačiū. Toliau e, ponio, e, ponas e, Rusen. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, kad patikslinote kai kuriuos dalykus. Porą dalykų noriu pasakyti. Norėtume, norėčiau pakalbėti apie česnakams skirtą kvotą. Tradiciniai importuotojai panašu nukentės. Ir klausimas kyla dėl referen, referencinių kiekių, kurie galėtų ištaisyti padėtį. Ir ar komisija, noriu paklausti, yra pasirengusi uh, keisti česnakams skirtas kvotas. Taip pat norėčiau, kad komisija aiškiau pasakytų, ar tikrai būtų įmanoma naujiems veikėjams gauti tą kvotą. Dabar dėl paukštienos. Girdėjome, jog Europos paukštienos gamintojai baiminasi, jog spaudimas rinkoje išauks, o stambus tarptautinės bendrovės iš Brazilijos ir Tailando, pavyzdžiui, gaus vis daugiau leidimų eksportuoti paukštieną į Europos Sąjungą. Ir jeigu iš tiesų tie būkštavimai pagristi, kokiu priemoniu ketinate imtis. Toliau, ponia Aguilera. Ačiū, ponia pirmininkė. Iš tiesų, tai labai techninis deleguotasis teisės aktas, bet neabejotinai, kad tarifinių kvotų sistema jau seniai labai rimtai kritikuojama ir dažnai leidžiama importuoti produktus, kurių kokybė pagal mūsų standartus yra kur kas prastesnė. Kalbant apie tarifinės kvotas, tai nereikia pamiršti, kad jos yra susijusios ir su sezoninė produkcija. Jau buvo užduotas klausimas dėl česnakų, tikrai norėčiau, kad pateiktume daugiau detalių apie uh, situaciją susijusią su česnaku, bet yra dar vienas dalykas. Tai susitarimas, prekybos susitarimas su Maroku. Ir situacija, kai e, kainų lygis tiek ES, tiek kitoje e, šalyje yra labai panašios, nes yra vyšniniai pomidorai, kurie jau kaina visiškai kita, o yra kiti pomidorai. Bet e, mokesčiai, kurie mokami įvežant produktą pasienyje, yra gana skirtingi pagal produktų kategorijas. Ar jūs ketinate spręsti šią problemą ar ne? Todėl, kad tokia sistema susilaukia labai daug kritikos, nes kai kalbame apie vyšninius pomidorus, tai jų auginimui Ispanijoje kyla grėsmė būtent dėl didelio importuojamo vyšninių pomidorų kiekio. Kitas kalbantysis. Ponas Būda, ačiū. Aš norėčiau pateikti klausimą dėl vištienos gamintojų. Aš esu iš Rumunijos ir mūsų šalyje kilo problemų dėl paukščių gripo. Dėl to kai kurie ūkiai tiesiog bankrutavo. Na, bet uh, vištienos poreikis e, vis tiek išlieka, taigi e, vištieną teko importuoti. Kyla klausimas, kaip mes galime ES ūkininkus apsaugoti nuo tokio importo. Dėl e, tokio importo mūsų gamintojams, ūkininkams gali kilti problemų dėl kainų. E, ir vidutinio laiko tarpio perspektyvoje arba ateityje gali atsikti taip, kad importuota vištiena e, kainuos žymiai mažiau negu kad pagaminta ES, taigi patirsime e, dempingą. Ir mūsų uh, ūkininkai bus tarsi išstumti iš rinkos. Aš manau, kad čia reikėtų uh, ieškoti atsakymų. Merci, prezident. Aš par... Ačiū, pirmininkė. Aš pritariu visiems nuogastavimams išsakytiems kolego. Ir dar vienas dalykas, norėčiau išgirsti jūsų nuomonę dar apie specializuotus importuotojus, kurie e, vertina tik tai vieną vištos dalį, pavyzdžiui, filė ar, ar e, e kaulus, pavyzdžiui, ir norėčiau žino, jiems tai yra svarbu, aš norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie specializuotus importuotojus, kaip galima būtų, ar bus galima juos geriau e, prižiūrėti pagal šitą deleguotąją aktą. Kolega Delorė, aš norėčiau išgirsti apie tai, kas jau buvo sakyta. Ir to, kas darome, kad Europos uh, ūkininkai galėtų išgyventi Ir mes e, matome, kad sistemingai produktai importuojami, o tai reiškia, kad Europos ūkininkavimas nukenčia dėl mažų kainų, dėl tarifinių kvotų, ar nereikėtų uždėti mokesčius distributoriams, nes jie kartu yra atsakingi apie tai, už tai, kas, kas vyksta. Labai ačiū. Ar dar kas nors turėtų klausimų Panašu, kad ne. Tai dabar suteiksiu žodį ponai Skenel, prašom. Thank you. I, we've only made one slide available to you. Aš turiu tik tai vieną e, skaidrę, nors e, visa prezentacija gana didelė. Bet mes tai padarėme noriai, nes iš esmės tai atspindi tos nuvastavimus, kurie išsakomi, kad mes sudarėme super didelę konkurenciją iš importuotojų pusės ir mūsų gamintojams kyla neprimtinas pavojaus lygius. Tas grafikas, kurį matote, rodo gamybos lygį, tai yra e, mėlynoji kolona, suvartojama oranžinė kolonėlė ir dvi mažytės kolonos - eksportas ir importas. Ir čia matome, kad e, gamyba ir vartojimas didėja, nes Turime labai dinamišką paukštienos mėsos sektorių. Vartojimas yra stabilus per, per pastaruosius penkerius metus ar panašiai padidėjo 18 e, procentų, taigi vartotojai vartoja daugiau e, paukštienos, o produktų įvairovė ir įvairovė ir e, padidėjo taip pat. Jeigu pažiūrėsime, pažiūrėsime į mažas kolonėlės, eksportą ir importą, tai mes eksportuojame dvigubai daugiau negu importuojame. Na, tai yra svarbus aspektas. Aš, aišku, suprantu ir noriu būti skaidrus, kad mes importuojame e, vištienos krūtinėlės, o eksportuojame sparnelius, šlauneles, mechaniškai skirtą mėsą. Bet tai yra svarbu taip pat ir nišinių importo prasme. Prekyba paukštiena šiaip jau vyksta gabalėlis. Labai mažai e, prekybos yra paukščiais, nes vartotojai nori pirkti gabalėlius. Dalis produktų parduodami visumoje yra maž, vis mažesnė. Ir vartotojai dėl to vartoja daugiau krūtinėlės, mažiau spardelių, šlaunelių ir panašiai. Ir dėl tai mums leidžia subalansuoti tas dvi priešingas rinkos tendencijas. Kaip ir sakiau, mes esame kūrę geras rinkas, eksportuojame tai, ko nenorime valgyti ir importuojame kontroliuojant tarifiniams kotams tas e, dalis, kurios, kurio paklausa yra didesnė. Ir aš norėčiau pasakyti, kad ta, tos naujos tarifinės kvotos, kurios galimybės išlyginti tas pasalą ir paklausą. Aš aišku niekada nes, ne, nenoriu smenkinti rizikos, bet, bet turint galvoje importo nedidelę dalį visos ja, gamybos ir vartojimo apimtyje. Manau, kad tie nuogastavimai yra perdėti. Tiesiog e, tie importuotojai neturi rinkos e, didelės. Ir, kaip sakė panas Būda, mes labai griežtai kontroliuojame importą. Ir aš pasakau, kad yra daug priemonių, tvirtinant atliekų planus, sertifikavimo reikalavimai griežti, taip pat e, pasienyje inspektuojamas importas labai griežtai. Ir pateiksiu pavyzdį. Didžiausia mėsos prekybos bendrovė pasaulyje negali eksportuoti mėsos į ES, nes jie netinka mūsų atitikties sąlygų. Ir, ponė Sandra, aš galiu Jums patikinti, jūs patikinti kad iš esmės mes dabar stebime ir toliau stebėsime labai budriai mūsų importą. Taip pat ne tik dėl fitosanitarinių sąlygų, bet jau e, tarifinių kvotų. Net kai įsigalios Merkosūros sustarimo nuostatos, ten yra saugikliai, kurie tokiais atvejais, jeigu importas e, imtų viršyti mūsų vidaus gamybą, būtų jie taikomi. Taigi noriu Jūs nuraminti dėl to. Dėl česnakų. Kalbant apie tarifines kvotas, e, e, česnako atžvilgių, tai reikia turėti galvoje Kiniją, nes didžiuliai skirtumai tarp Kinijos kainų pasaulio rinkoje ir ES ir tarifinių kvotų patrauklumas buvo labai didelis ir buvo sukčiavimo. Mes labai atidžiai žiūrime į šią situaciją ir konsultuojamės, siekdami, kad naujas režimas būtų na, be jokių spragų ir kad neatsirastų jokios e, rizikos dėl sukčiavimo ar rinkos iškreipimo. Referenciniai dydžiai taikomi Kinijai turi užtikrinti, kad nebūtų kreip, prekybos nukreipimo, kai anksčiau kiniški česnakai buvo nukreipiami į Indoneziją ir po to importuojami, eksportuojami Europos Sąjungą kaip indonezietiški. Taigi yra nuostatų, kurios turėtų nuo to apsaugoti. Aš tikiuosi, kad atsakiau į visus klausimus, jeigu ne, dar galiu atsakyti. Labai ačiū. Jeigu daugiau klausimų nėra, galime baigti svarstyti šią temą ir be abejo mes dar vėliau galėsime kalbėti apie deleguotus aktus, o dabar eikime prie šešto darbo tvarkės klausimo. E, diskusija apie japoniškų ryžių importą į ES. Kolega De Castro šį klausimą iškėlė, nes šioje e, rinkoje yra įdomių pokyčių E, ryžių importas padidėjo 200, 213 procentų. Tai ypač aktualu Italijai. Ir įdomu, ką šioje srityje ketina e, e, daryti Europos komisija. Iš karto suteiksiu žodį mm. direktoriui ponui Skenel. Mm. Uh, labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti ponui De Castro šio klausimo iškelimą. Nepaslaptis klausimas labai jautrus. Jis praktiškai kas mėnesį aptarinėjamas su valstybėms narėmis rinkos komitete. Aišku, klausimą reikėtų vertinti bendrame ryšių kontekste. Taip pat reikia nepamiršti dabartinės rinkos padėties. Mes manome, kad per šiuos metus bus pagaminta ryžių 1,7 milijono tonų, tai yra šiek tiek daugiau negu kad pernai. E, mums vis aktualus e, yra ryžių importas, taip pat ir iš Japonijos. Tai yra maždaug 1,5 e, milijardo, milijono atsiprašau, E, tonų per, met, per metus, maždaug apie 100 tūkstančių tonų e, per mėnesį. Mes kartais pamirštame e, importą iš Kinijos, Vietnamo, dėl Mienmaro, Kambodžos. Iš, šios, iš šių šalių daug importuojama į E, indika e, tipo ryžių. E, dabar per pastarosius trejus metus tarifas, mūtų tarifas ryšiams sumažėjęs nuo maždaug 175 iki 120 už toną iš Kambodžos indika ryžių importas e, sumažėjo. Yra taikomos ir apsauginės priemonės. Na ir čia e, muitų tarifai gana aukšti. Dėl japoninių ryžių čia esame susirūpinę. Iš Mienmaro. Uh, importo apimtis labai padidėjo nuo 30 tūkstančių tonų e, praeisiais metais, 18 metais iki 110 tūkstančių tonų 2019. E, -aisiais. Aišku, tai reikia vertinti bendrajame ryžių importo kontekste. E, tai yra maždaug 1,5 milijono tonų per metus. Dabar dėl eksporto, ypač kalbant apie uh, japoninius ryžius. E, yra ryžių ir eksportuojama, tačiau žymiai mažiau negu kad importuojama. Na ir nepaisant to, ryžių kainos išlieka gana stabilios, nes ryžių Europoje suvartojama daug. Diskutuojame su valstybėmis narėmis praktiškai kas mėnesį. Uh, ir mes prašome valstybių narių mums nuolat teikti informaciją apie kainas. Tai yra svarbu stebint padėti rinkoje. Jeigu pamatysime, kad kainos iš esmės krinta, suprasime, kad yra problema, ją reikia spręsti, bet kol kas to nepastebėjome. Neseniai Europos komisija patvirtino deleguotą į aktą. Jis buvo patvirtintas praėjusią savaitę vasario 12 dieną. E, tas deleguotasis aktas susijęs su lengvatų Kambodžai panaikinimu. Tai nesusijęs su padėtimi rinkoje. E, taip mes padarėme dėl to, kad nesame patenkinti žmogaus teisų padėtimi Kambodžoje. Ypač dėl to, kad Kambodža nesugeba užtikrinti pilietinių civilinių teisių. Uh, kaip jau sakiau, yra taikomas ir apsauginės priemonės dėl rinkos. kalbant apie tam tikras kvotas, jeigu jūs manysite, kad reikia labiau pasigilinti į apsaugos priemonės, ne vien tik tais dėl indika ryžių, bet ir dėl japoninių ryžių, Tai čia paminėsiu e, bendrųjų priekybos preferencijų reglamento 22 straipsnį. Jis kol kas dar nebuvo e, panaudotas japoninių ryžių atveju, bet jeigu mes matysime, kad yra daroma žala e, rinkoje, kad nukenčia mūsų gamintojai, tuomet mano kolegos iš generalinio priekybos direktorato galės padėti išnagrinėti ir esant reikalui bus galima primti e, sudėtingą sprendimą dėl apsaugos priemonių taikymo. Mes ir toliau atidžiai stebime padėtį. Labai ačiū. Kolega De Castro. Labai ačiū už teiktą informaciją. Akivaizdu, kad tas deleguotas aktas, apie kurį jūs kalbėjote, yra tikrai svarbus. Mes esame labai nepatenkinti, kaip užtikrinama žmonių teisės tose Azijos šalise. Anksčiau e, nebuvo taikoma priemonių susijusių su ryžių sektoriumi. Jūs minėjote apsauginės priemonės. Jūs sakėte, kad įmanoma jas ir panaikinti, bet kaip Jūs manote, jeigu ir toliau e, ryžių sektorija padėtis išliks tokia, ar bus galima tas apsaugos e, priemonės taikyti, kokiu keliu jūs ketinate ketina eiti, jeigu problema iškil, išliks arba dar labiau e, paštrės, turiuomenį dabartinę padėtį dėl japoninių ryžių. Dank. Labai ačiū. Kolega Hoffman, ačiū. Manau, kad jūs kalbėjote gana optimistiškai, sakėte, kad kol kas nėra iškraipama e, rinka, bet tai netiesa. Štai Italijos rinkoje pastaraisiais porą metų buvo rimtų problemų. Norėčiau priminti, kad kai kuriuose Europos dalys, dalyse, pavyzdžiui, Šiaurės Italijoje ryžius, ry, ryžiai yra labai svarbi kultūra. Yra ypat, reikia ypatingų e, sąlygų tam, kad būtų galima ryžius užauginti. Taigi padėtis nėra tokia džiuginanti, kaip jūs sakėte. Jūs prieš kokių E, pusantrų metų buvote nuvykęs į Mienmarą, į Kambodžą, sakėte, kad um, žmogaus teisų padėtis kelia susirūpinimą. Kambodža panašu, kad eina link diktatūros. Ši šalis nebeturi teisės pasinaudoti priekybinėmis lengvatomis Bet Kambodža nebėra skurdi šalis, tai yra vidutinių pajamų šalis. Ar iš tikrųjų jai dar reikėtų tokių lengvatų? Kai kurios šalis e, ekonomiškai vystosi sėkmingai, kaip ir e, Kambodžos atveju, tai čia reikėtų galvoti apie kitokius bendradarbiavimo būdus, galbūt reikėtų priekybos susitarimo su Kambodža. Nes e, galbūt ne vien tik tais ryžių, bet ir kitose srityse tokios šalis turės e, neteisėtų konkurencijos privalumų. Ačiū, kolegė Aguilar. Ačiū, ponė pirmininkė. Kadangi apsaugos priemonė buvo taikoma Mianmarui 19 metais. Ir e, dėl to indika ryš, rušies ryšių importas išaugo. Kita vertus, eksportas japonikos ryžių išaugo 213 procentų. Kita vertus, dauguma japonika rušies ryšių įvežama per Ispaniją. Ar nereikėtų pagalvoti apie privalomą kilmės vietos nurodymą etiketėse e, visų ES ryžių atveju? turiu galvoje tos, kurie parduodami. Nes jeigu, pavyzdžiui, kažkas teikia pirmenybę Mienmarui, ryžiams iš Mienmaro, tai reikia pasakyti, kad tikrai mūsųse užauginti ryžiai yra kur kas saugesni vartotojams nei Mienmare. Ponas Dysel. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijai už pasisakymą. Aiškiau matome, kokia yra situacija. Aš manau, kaip kolega e, Dorfman, negalime nuvertinti prekybos poveikio ryžių augintojams Europoje. Ir dar kartą matome, kad galiausiai maisto produktai turi būti traktuojami šiek tiek diferencijuotai palyginti su kitais produktais. Reikia turėti galvoje, kad už tų produktų stovi ūkininkai. kurių gamybos darbo sąlygos yra reguliuojamos vienai par kitaip. Taigi aš manau, kad reikia kažkaip palengvinti tų priemonių, kurias turime panaudojame, kaip jūs sakėte, mūsų augintojai e, reikalauja, kad lengviau būtų panaudotus tas apsaugos elementus. Ir Dėl mūsų, mūsų reikalavimai, mūsų augintojams nesusilaukia abipusiškumo iš kitų augintojų ir gamintojų pusės. Taigi dar ne viskas nuveikta, kad nuramintume Europos ryžių augintojus. Ir mes tikimės iš jūsų šiek tiek stipresnio atsakymo. Ačiū. Sandor. Oui, merci. Pone Sander, ačiū sauginių nuostatų panaudojimas importuojant ryžius, indika tipo ryžius, buvo geras žingsnis, siekiant apsaugoti e, tuos augintus, kurie ir taip patiria spaudimą. Bet situacija visgi nėra optimali, visi taip sako, nes, nes e, japoninių ryžių e, importui tai netaikoma ir jų vis daugiau importuojama į Europą. Mano klausimas, na, iš dalies jūs jau atsakėte, tai mano pradinis klausimas buvo toks, ar jūs numatėte, numatėte kažkaip reaguoti, jeigu gerai supratau, jūs e, pirmiausia girdite gamintojų, norite išklausyti prieš įmantis kažkokių žingsnių kiek jums reikia skundų, kad komisija imtų reaguoti? Ačiū. Labai ačiū. Nematau, kad dar kas nors prašytų žodžio. Tai gal dar ponas Kenel galėtų pasisakyti, atsakydamas į klausimus, prašom. Na, man atrodo, keletas kalbėjusių palėtė vieną klausimą, tai būtent e, padėtis valstybių narių rinkoje, ypač Italijoje ir Ispanijoje, kaip teigiama, situacija yra labai bloga. Komisija tikrai visada pagėdauja duomenų apie atvejus, kai nukenčia mūsų pačių augintojai, Ir faktiškai, kaip jau sakiau, mes kas mėnesį gauname naują informaciją iš valstybių narių. Ir tiesą pasakius, iki šiol nematome jokios įtikinančios informacijos, kurią gauname iš valstybių narių, kad situacija rinkoje prastėja. Savai mes suprantama, kad mes galime veikti tik turėdami aiškius duomenis kurie parodytų, jog situacija rinkoje kaip reikiant keičiasi dėl ryžių importo. Tikrai mes labai atidžiai stebime rinką ir nuolatos e, primename valstybėms narėms, kad jos mus informuotų apie padėtį rinkoje, ypač praneštų apie e, kainas rinkoje, bet iki šiol mes jokių įrodymų negaunam mes jau panaudojame apsaugos priemonas indiškų ryžių atveju, importo atveju. Ir ta priemonė, nors tarifas bus mažinamas, laipsniškai galios iki 22 metų pabaigos. Viskas, aišku, priklausys nuo padėties rinkoje. Tačiau nebejotinai, kad Japonika rušies ryžių atveju išaugo importas iš Mienmaro, bet netiek jau ženkliai. Ir nepamirškite kitų valstybių. Kinija, Vietnamas taip pat padidino savo eksporto apimtas. Bet Kinija moka šimtaprocentinį tarifą, šimtaprocentinį muitą. Tokia yra a, situacija su Japonika rušies ryžiais. Ir nebūtinai dėl tos politikos krenta kainos ar nukenčia rinka. Dabar dėl apskritai importo sąlygų, tai mes, aš sakiau, mes labai ateidžiai stebime, kontroliuojame kokybę. Ir ne, aš pateikiau jums ir pavyzdį nes paminėtos diskusijoje šalis yra stebimos. <clears throat> ir mes trigliceridų, tam tikrų pepticidų paveiktus ryžius draučiame įvežti, tai susiję su Indijos eksportu ir stebime, kokia yra padėtis, laukime naujausių mokslininkų rekomendacijų, kad galėtume priimti sprendimą, kaip elgtis toliau. Ir mes, turiu pasakyti, iki šiol atsisakėme suteikti galimybę įvežti Europos Sąjungą iš Indijos tam tikrus ryžius, vadovaudamiesi vartotojų ir visuomenės sveikatos apsauga. Todėl galiu Jūs patikinti, kad mes nerizikuojame priimdami sprendimus ir nepasikliauname kažkokiu atsitiktinumu. Dabar dėl informacijos etiketėse ir atsekamumo. Na, palaukime, koks visgi atsiras modelis pagal sistemą nuo ūkio iki stalo. Nes yra tam tikros nuostatos, kurios šiuo atveju aktualios. Ir dar kartą pakartosiu, kad mes labai atidžiai stebime, kas vyksta rinkoje ir jeigu reikia, imame, pradedame taikyti apsaugos priemonės ir taip pat atsižvelgiame, ar suteikti lengvatas pagal bendrąją lengvatų sistemą tais atvejais, kai trečiojoje šalyje labai rimtai pažeidžiamos žmogaus teisės. Ir ta, kaip žinote, kokia kilo situacija su Mianmaru, mes dabar labai atidžiai stebime, kaip ten laikomasi žmogaus teisų. Ir a, negalime vien vadovautis tik komerciniais sumetimais. Ačiū, pirmininkė. Labai ačiū. Ar dar kas nors turėtų klausimų? Mes, e, aišku, negalime dabar atlikti išsamios analizės, prašome komisijos toliau ateičiai stebėti padėtį, ar reikėtų taikyti apsaugos nuostatas ar ne. Mėly kolegos, priartėjome prie e, šios dienos posėdžio pabaigos. Maždaug valandą anksčiau. Darbą tęsime rytoj 9 val. ryto, pradėsime nuo balsavimo. Dabar linkiu visiems gražaus vakaro.